I think we can start. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, pradedu šios dienos posėdį, paskutinį posėdį prieš vasaros atostogas ir iš anksto jau norėčiau palinkėti jums kuo gero poilsio ir rudenį sugrįžti pailsėjus į darbą. Iš Žemūnės Aksonijos grupė atvyko į mūsų posėdį, tai yra transporto įmonių asociacijos atstovų delegacija, kurią mes sveikiname nuoširdžiausiai. Und dann haben wir auch einen besonderen Gast. Ypatingas svečias iš Žemutinės Saksonijos, tai yra Žemutinės Saksonijos Lantago atstovė Zuzana Mengin. So, und die Tagesordnung kann angenommen werden. Jeigu niekas neprieštarautų, turėtume pritarti darbo atvarkėje, atrodo, niekas neprieštarauja. Tai reikštų, kad e, birželio 15 dienos protokolus taip pat galėtume tvirtinti, jeigu niekas neprieštarautų. Ar pirmininkaujantis turi kokios informacijos, atsakau ne. Iš karto pernam prie per pirmą svarstymą priimtos tarybos pozicijos dėl techninių reikalavimų vidaus vandenų laivams. Pirmiausia, tai yra techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams ir mes pagal savo darbo tvarką turėtume šio posėdžio pradžioje informuoti apie procedūras. Parlamento pirmininkas Birželio 22 dieną plenarnėje sesijoje pristatė pirmojo svarstymo nuomonę, svarstymą, kuris vyko taryboje pagal 66 straipsnio antrąją dalį yra numatyta štai kas. Tarybos pozicija yra įtraukiama į darbo tvarkę kaip pirmasis klausimas pirmajame vadovaujančio komiteto posėdyje. Taigi tokia citata iš darbo tvarkos taisyklių ir todėl aš šiandien pranešu komitetui, kad tarybos pozicija buvo mums pristatyta ir tai reiškia, kad prasideda šio teisėkuros akto antrasis svarstymas. Ir po to, šiandien po pietų, bus pateiktos rekomendacijos dėl antrojo svarstymo, po to vyks e, balsavimas. Taigi aš pateikiu informaciją, diskutuoti nereikia šiuo klausimu. Penktasis darbo tvarkės klausimas, tai yra IASA reglamentas, pirmasis svarstymas. Žan Marinesko pranešėjas. Komisija pateikė reglamento pasiūlymą, gegužės mėnesį Marinesko pateikė savo pranešimo projektą, 861 pakeitimas ir pasiūlymai buvo pateikti. Yra buvę ir 2000, bet 861 yra pakankamai daug. Todėl suteikiu žodį iš karto pranešėjui Marinesku. Ačiū. Yes, uh, right. Ačiū. Iš tikrųjų daugiau nei 800 pakeitimų pateikta. Esu dėkingas, nes tikėjausi daugiau nei 2000. Todėl vienas tūkstantis mane tenkina. Visus juos peržiūrėjau. Bendrais brožais perskaičiau juos. Manau, kad pavyks rasti kompromisų beveik visais atvejais kai kur patikta tikrai gerų pasiūlymų, mano nuomonė, ir manau, kad parengsime gerą pranešimą. Norėčiau pakomentuoti tik labiau prieštaringas temas. E, valdymas sausomoje, e, ATM įranga, saugos įranga oro uostuose yra kai kurių pakeitimų šiais klausimais ir juose siūloma atsisakyti e, sertifikavimo. Norėjau pasak noriu pasakyti, kad e, sausumos e, transporto įmonės palaiko šį pakeitimą. Dauguma tokių įmonių palaiko šį pakeitimą, nes tai yra, tokia yra, toks yra įmonių pareiškimas, deklaracija. Ir tikiuosi, kad pasieksime kompromiso e, pramonės labui, šios sektoriaus labui. Mm, pavyzdžiui, netgi Frankfurto oro uostas palaiko šį pasiūlymą. Mane šiek tiek nustebino, nes daugelis pakeitimų, daugelį pakeitimų į e, e, deleguotosios teisės aktus siūloma pakeisti gyvendinimo teisės aktais, tačiau mes visada, parlamentas visada pasisako už deleguotosius teisės aktus, bet tikiuosi, kad dėl to irgi pavyks susitarti. kad oro saugumo e, užtik, oros eismo saugumo užtikrinančių darbuotojų sertifikavimas. Šiuo klausimu ESA e, agentūra jau yra pateikusi pageitim dokumentų. Taip pat kontroversiškas e, e, įgaliojimų perdavimo klausimas. Vieni siūlo rinktis griežtesnį sprendimą, kiti siūlo e, patvirtinti laisvesnės nuostatas Yra pakeitimų ir dėl saugumo pateikta. E ESA agentūros įtraukimo į saugumo klausimas. Vykdomoji valdyba, dėl to klausimas vyksta. Jeigu norite mano nuomonės, manau, kad reikia vienos valdymo institucijos, ar tai būtų valdymo agent, valdyba ar kitokia struktūra ir mažesnė nei 28 narių, mano nuomonė, mokesčiai. Dalį rinkliavų, kur, kurių surenka Eurokontrolė ir ESA. 2009-aisiais, norėčiau priminti, mes priėmėme sprendimą dėl ATM e, perdavimo iš Eurokontrolės EASai. Dabar EASA kontroliuoja pinigus, tokia yra situacija. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Danke sehr, da wir heute ein bisschen in Zeitnot sind, wir mussten die... Kadangi šiandien laiko daug neturime, turime atidėti šitą pranešimą. Pranešėjams suskirime dvi minutės, o ir kitiems pasisakantiems vieną minutę. Gabrielė Preuss. Wir sind in den letzten Monaten bereits Per pastaruosius mėnesius mes pasistumėjome į priekį ir pateikti pakeitimai rodo, kad kolegės ir kolegos labai dominas, domisi šiuo klausimu. Aš iš puikų bendradarbiavimą norėčiau iš anksto padėkoti. Daug temų, kurie koordinatoriams atrodo kaip uh, svarbiausia taip pat yra svarbus ir mums. Be to yra ir tokių dalykų, dėl kurių galima susitarti tarp frakcijų. Taigi dėkuoju už tai, kad jūs pasirašėte po mūsų raginimu. Aš kaip socialdemokratė norėčiau pasakyti, kad labai svarbu prisiminti, kad mes prieimė nuostatas dėl darbuotojų socialinių sąlygų. Todėl šitas pranešimas yra labai svarbus Aš tikiuosi, kad iš esmės bus galima pakeisti komisijos pasiūlymą. E, apskritai reikėtų vengti tokių susitarimų, kuriuose yra numatyta nulinė, nulinės valandos ir trumpalaikės sutartys. Tačiau vis dėlto frakcijos vadovaujasi dar skirtingomis nuostatomis, o aš pati matau, kad vis dėlto E, socialinius aspektus reikėtų įtraukti į šitą reglamentą. Aš kartu su Markus Piper siūlau, kad taip pat ir techninio personalo darbo apsaugos nuostatos būtų įtrauktos į tą reglamentą. Manyčiau, kad šią teisės spragą reikėtų užpildyti ir prašyčiau, kad pritartų šiam siūlymui kiti kolegos. Dėl oro aviacijos saugos kolegos sutarė, kad IASA e turėtų uh, dirbti pagal jai numatytus įgaliojimus, pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti saugą, ypač organizuojant skrydžius iš mm, konfliktinių zonų. Tačiau kita vertus, kaip užtikrinti, kad į EZA nuostatos taptų privalomos. Be to reikėtų išplėsti įgaliojimus ir suderinti juos su tarptautinė teisė. 6 straipsnio pakeitimas, kurį pateikė Kaisin Balon ir kitiems mums yra pakei, priimtini. Be to, transporto komitete buvo pasiūlyta iš 9 straipsnio išbraukti F punktą. Aš žinau, kad pranešėjas laikosi kitokios nuomonės. Paskutinėme posėdėje komisija informavo, kad ji patikslins Eurocontrol įasa funkcijas. Aš manau, kad tai bus labai naudinga mums visiems ir tikimės, kad mes surasime tinkamiausią visiems kompromisą. Aš manyčiau, kad mes turėtume susitarti dėl kompromisų, jeigu bus atsižvelgta ir į mažųjų suinteresuotų šalių interesus. Taigi, E, reikėtų daryti skirtumą tarp kitų orlaivių, tarp orlaivių ir tarp nepilotuojamų lėktuvėlių. Taigi reikėtų vengti žodelių adekvat ir taip toliau. Aš manyčiau, kad reikėtų reikalauti konkrečių saugos standartų. Dėkuoju. Peter von Dahl. Voorzitter, hartelijk dank. Ehm, <clears throat> van onze kant eh, zal ik me in de... Ačiū. Contracten gesteund gaan. Ehm, dėl nulinių valandų sutarčių ir pay to fly vadinamos sistemos iš tiesų skandalinga praktika ir tai visiškai nėra naudinga, galvojant apie uh, skrydžių saugą, todėl paremčiau tokius e, pakeitimų siūlymus, bet dar ir savo ruoštų, kai ką norėčiau keisti. Penktas skyrių komisijos pasiūlymo reikėtų apskritai naikinti, braukti, nes čia yra kalbama apie nuo savos agentūros steigimą, juk dabartinė situacija yra patenkinama, galima optimalumo dar kriterijum vadovaujantis galvoti apie kokius nors kitus sprendimus, bet steigti atskirą tokią savarankišką agentūrą tikriausiai nėra prasminga. Pagalvokime apie tai, kolegos. Juk dabar kontrolė yra vykdoma nacionalinių e, tarnybų ir, ir, ir visiškai to pakanka bent jau šiuo metu. Ačiū toliau, Gezinė Maisne. Ačiū net nemaniau, kad taip greitai vėl kalbėsiu. Įsivaizdavau, kad šešėlinis pranešėjas bent vienas A yra visgi. Tai tada leiskime jam pasisakyti pirmininkas. Taip, iš tikrųjų, kažkaip kitaip, kit, kito vietoje įsivaizdavau, kad sėdės, taigi nesuteikiau žodžio. Working. Uh, the, the well, uh... Tai tikrai komandinis darbas. Aviacija, sektorius Europos, Europoje e, turi būti tinkamai sutvarkytas ateityje ir, man atrodo, komisijos pasiūlyme dėl esos pagrindinio reglamento visą tai išdėstyta. Ir mano mm, pozicija laikytis šio pasiūlymo, kiek įmanoma, ir aš labai e, racionaliai vertinčiau pakeitimus. Manau, reikia sutelkti dėmesį į pagrindinį klausimą, todėl mane nustebino bendras pakeitimų skaičius. 1103, tai tikrai nemažai. Mano nuomonė, reikėtų siūlyti nekeisti pavadinimus arba kalbėti apie bepiločių orlaivių svorį, bet apie e, aviacijos saugumą bendrai ir esos vaidmenis. Vaidmenį. Aš pat, pats patikiu tik 17 pakeitimų pagrindiniais klausimais - saugumo, biudžeto ir atsakomybės bei bepiločių orlaivių. Dėl saugumo. Mano nuomonė, esą agentūrai reiktų suteikti e, galimybę kontroliuoti aviacijos saugumo klausimus, taip pat ir kibernetinį saugumą bei perskridimo maršrutus, kai e, orlaiviai skrenda virš konfliktinių zonų. Ir todėl, dėl tos priežasties manau, kad agentūra turėtų re, skelbti saistančias direktyvas dėl rizikos kylančios skrendant virš konflikto zonos Tai labai svarbu, ypač po to, kai buvo pašautas MH17 skrydžio lėktuvas. Tai skrydžiai virš konflikto zonų yra labai svarbi tema, todėl raginu kitus narius didelę daugumą paremti aišku tekstą, kad būtume pasirengę kovoti į taryboje, jei nuomonės išsiskirtų. Toliau, biudžetas ir atsakomybė. Labai svarbu surasti pusiausvyrą tarp biudžeto ir suteikiamų e, įgaliojimų, nors tas balansas ir trapus. Manau, kad reikia bazinio reglamentavimo, bazinio reglamento, kuris turėtų būti įrankių dėžutė. Uh, Todėl siūlyčiau, kad e, rink, teisę rinkti rinkliavą suteiktume esai. Turėtume vengti dvigubą mokesčių taikymo šiam pramonės sektoriui. Dėl bepiločių orlaivių. Čia reikalingas lankstumas. Ypač dėl to, kad tai sparčiai besiplėtojanti technologija Ir todėl deleguotosios teisės aktai, noriu pabrėžti, kad būtent deleguotosios teisės aktais turėtume e, spręsti techninius aspektus. Pranešėjai pasiūlyta surenkti techninį susitikimą su komisija, nes jau dabar yra prototipas parengtas e, deleguotojų teisės aktų. E, kai, e, po to, kai esą pateikė techninę nuomonę, susisiekėme su ponu Marinesku, kad gautume daugiau išsamesnės informacijos apie e, šitą būsimą reglamentavimo sistemą ateityje. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitokset raportöörille erittäin hyvästä. Toliau kalbės ponė Meija Kilonen. Ačiū ponui, ponui pranešėjai poniai pranešėjai už, ponu, ponui pranešėjai už puikų pranešimą ir tikrai labai daug neblogų dalykų yra pasiūlyta, tik aš užsiminsiu apie kai ką, ką mes su kai kuriais kolegomis apsvarstę esame dėl skrydžių vykdymo. Saugos reikalavimai čia turėtų būti pats aukščiausias prioritetas ir atitinkamų darbo sąlygų numatymas iš techninio pobūdžio perspektyvos žiūrint, taigi esam pateikę pasiūlymų dėl pakeitimų, kad nebūtų vadinamosios pay to fly sistemos. Skrydžių sauga ir jos užtikrinimas, aišku, gal iš dalies e, numeta tam tikrą naštą ir, ir sudaro keblumų patiems keleiviams, bet vis dėlto ją reikia užtikrinti. Ir jeigu kalbėsime apie operatorius, apie tam tikrą samdymo politiką, čia yra net ir galimybių kovoti su terorizmu toj srity. Dėl vadinamojo executive board priežiūros tarybos nelabai aišku, ar, ar valdybos neaišku, kokią papildomą naudą atneš tokia struktūra, gal tada reikėtų jos ir vengti. O taip pat dar užsiminčiau apie dronus ir, ir pavadinimų keitimą. Ačiū, taip pat ačiū, kad laikėtės jums kalbėti skirto laiko. Dar keletas kolegų nori kalbėti, bet tik po vieną minutę skirsiu. Ponas Ko, pirmiausia. Noriu padėkoti kolegai Marinesku už puikų pranešimo projektą, bet turiu ir savo ruoštų pateikęs tikrų pakeitimų, siūlymų, trys susijęs su vokiška versija, tai yra kalbinio pobūdžio redakcijos, kitos mano parinktos. Ir taip, manyčiau, kad reikėtų visgi vengti kompetencijų dubliavimuose. EASA turėtų, aišku, turėti savo tam tikras funkcijas, bet būtent tik ten, kur jos jai yra priskirtos, kalbant apie e, antžeminės paslaugas ir jų teikimą. Ir taip pat turėtų viskas būti paremta tarptautiniais pripažintais skrydžių saugos reikalavimais. Ir dėl dar aukštesnių saugos prioritėtų. Jeigu komisija ketina numatyti išimtis e, e, kai kurias e, taikymos ryčiai, tai turėtų būti aiškiai pasakyta jau iš pat pradžių. Toliau dėl orlaivių, kurie vykdo gelbėjimo operacijas įvairias, jie irgi patenka į išimtis taikymos ryties, tačiau yra ir privačių tokių paslaugų teikėjų, kurie valstybės teritorijoje vykdo tokias pačias paslaugas, taigi nepamirškime ir jų. Ir paskutinis dalykas dėl e, tam tikros teksto vietos, kur komisija pamiršo įrašyti straiktasparnius, ypatingai elektravaromus. Taigi norėčiau tai pataisyti. Norėčiau padėkoti pranešėjui, bei šešėlėms pranešėjams poniai Gabrielė Pros. Siekiant patobulinti komisijos pasiūlytą tekstą, norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, svarbu kalbėti apie agentūros e, darbuotojų e, imuniteto klausimą. E, E, esos, turi egzistuoti galimybė e, atimti iš esos darbuotojų imunitetą. Galbūt administraciniai tarybai tai turėtų būti suteikta. Taip pat reikia akcentuoti būtinybę bendradarbiauti gerą valią su nacionalinėmis institucijoms. Taip pat uh, dėl aplinkos sauginių pavojų būtina laikytis visų regal, galiojančių taisyklių socialiniais klausimais. Reikėtų patvirtinti e, e, minimalaus darbo užmokesčio taisyklės ir užtikrinti darbuotojų teisės. Sehr, auch super für die Zeit. Jetzt ist Gesine Ačiū, dėkui taip pat, kad laikėtės kalbėjimo laiko ir dabar gezinė maisne. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai irgi laikysiuosi man e, skirto kalbėti laiko. Jau daug gerų minčių užsakyta, aš tik pabrėšiu kai, kurias, kai kurios dalykus. Dėl EASA agentūros, kaip ją paversti perspektyvę įstaigą, ką ateityje reikėtų keisti, ką atkreipti dėmesį. Tikrai visiškai teisingai reikalaujama daugiau kalbėti apie saugą susijusius dalykus, apie dronus. Kai kurie jų naudojami privačiais tikslais, kai kurie e, įmonių pritaikomi. Čia irgi reikia užtikrinti, kad nebūtų e, nelaimingų atsitikimų. Ir taip pat manau, kad vis dėlto prasminga yra toliau taikyti tą patį modelį Eurocontrol plus EASA, e jos veikia šios abie įstaigos lygiai grečiai labai puikiai. JAF yra dirbama kitaip, bet mūsų sistema puikiai veikia ir man atrodo galim taip ir palikti. Ačiū dabar, Karima Dėlį, vieną minutę irgi. Bus sudėtinga, ponė pirmininkė. Per vieną minutę viską suspėti. Bent jau tūkstančio pakeitinių aptarimui reikėtų kažkokio kitokio metodo, galbūt reikės tik į darbo grupę, kad aptartume viską, be pilošius orlaivius, saugumo klausimus darbo vietoje, kad prisikastume iki esminių klausimų. Mano frakcija viena pasisako aplinkos sauginiais klausimais, nepagalime pamiršti 21-osios konferencijos. Šią temą jau esame kalbėję ir žinome, kad oro e, aviacijos sektorius yra labai taršus ir negalime e, pamiršti įvykusių diskusijų kitose organizacijose. Ir šiam sektoriu taip pat reikia patvirtinti saistančius tikslus dėl CO2 mažinimo. Ir oro, ir taip pat aviacijos įmonės, e, aviacijos kompanijos taip pat reikėtų, turėtų siekti tų tikslų. Uh, tai jau buvo akcentuota, bet manau, kad reiktų priminti. Bus tikrai sudėtinga suderinti kai kurias pozicijas, bet aš norėčiau akcentuoti, kad e, saugumo, saugumą įtakojantis veiksniai, taip pat pilotų situacija, žmonės samdomi, kurie dirba pagal nulinių valandų sutartis. E, visi tokie klausimai, jais reikėtų taikyti taisyklės, kurios galioja šiais klausimais. Ir reikia imtis šių klausimų, kad užtikrintume minimalias saugumo garantijas ir žinau, kad kalbant apie bepiločius e, e, e, orlaivius, reikia šią, šį klausimą reglamentuoti, reikia naujų sertifikatų dėl naujo tipo įrenginių, kurie yra vadinami pagal e, performance-based. Merci. Moi, je, je... Ačiū. Pirmininkė, aš pritariu kolegos Vandalino nuomoniai. E, E, kad tuose šimtuose pakeitimų ne, ne, nesprendžiamos esminės problemos. Manau, kad EASOS prerogatyvų keitimas e, reiškia, kad atsisakome vienos veiksmingos agentūros ir visose šiuose pakeitimuose neradau e, galimybės išvengti dubliavimo nuostatų. E, Ir taip pat manau, kad neužtikrinamas vienintelis svarbus dalykas ES, taip subsidarumas. Manau, kad e, iš šios reformos daugiausia naudos gaus komisija dėl prerogatyvų perdavimo ir kad tai vyks e, valstybių narių nenaudai. Nesis Michael Gala. Michaelis Galeris. Ačiū. Aš pritariu, kad reikia parengti ES teisės nuostatas ateities iššūkiams ir reikia užtikrinti kuo aukštesnius saugos standartus, turint omenyje, kad aviacija intensyvėja. Dėl siūlomo JAZų, JAZą įgaliojimų išplėtimo. Aš vis dėlto manyčiau, pirmiausia, reikėtų galvoti apie saugą Kitas dalykas, nežinau, ar reikėtų išplėsti jos veiklą plačiau negu apriepiant saugos sritį. Aš manyčiau, kad nereikėtų tų kompetencijų perkelti, kurios ir dabar yra tikslingai suformuluotos dėl antžeminių e, transporto paslaugų. Aš nemanyčiau, kad reikėtų ką nors keisti bet to oro uostams kyla problemų ir kils ateityje jų dėl ateityje numatyto mm, teritorijų plėtimo. Aš manyčiau, kad pirmiausia vadovautis IKAO nuostatomis. 38 ir 37 straipsniai, kur kalbama apie oro saugos sistemų komponentus. Aš nemanyčiau, kad šitas sistemas nereikėtų atmesti tiesiog betodariškai, manyčiau, kad reikėtų gamintojams užnumatyti atsakomybę. Socialiniai klausimai, manyčiau, būtų galim, ga, juos būtų galima spręsti pagal dabar suformuoluotas kompetencijas. Nemanyčiau, kad reikėtų socialinius klausimus mėti į ją kontekste. Liusi Andersen. Ačiū pirmininkė. Žinoma, kad yra tūkstančiai pakeitimų, priežasčių yra pakankamai daug, kadangi šitas reglamentas yra labai labai svarbus, juo bus suformuluoti ES ir ne tik ES pramonės standartai. Todėl jūs esate teisūs, o mes turėtume užtikrinti kuo tinkamesnę pusiausvyrą tarp įgyvendinimo teisės aktų ir uh, matters that are actually very political. Now, I agree with the comments made by my Socialist and Democrat colleagues, and also the emphasis on... Deleguotų teisės aktų. Labai svarbu užtikrinti tą stabilumą, apie kurį kalbėjo kiti kolegos. Aš norėčiau paprašyti, kad pranešėjas atsižvelgtų į 363 pakeitimą, kurio kalbama apie keleivių konfidencialią informaciją. Iš tikrųjų mes manome, kad šitas reglamentas turėtų išryškinti keliaujančių asmenų pasitikėjimą sauga ir taip pat pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Taigi, keliaivių pasitikėjimas yra labai svarbus klausimas. Dėkuoju. Markus Pipa. Ačiū. Šiame pranešime yra daugiau dalykų paminėta. Aš norėčiau priminti kolegiai, kad daug pakeitimų nebūtinai susijime su dviejopa kompetencija, dviejopa įgalia, į, į, į kompetencija. kompetencija Tie 1103 pakeitimai nebūtinai patenka į ESA kompetenciją. Norėčiau paminėti keletą. Kai kuriuose srityse į ESA šios veiklos nereikėtų perkelti, kadangi jie atliekama kitose srityje, kadangi normos jau yra suformuluotos, mums nereikalinga naujos aviacijos saugos sistemos ir nereikėtų jas suteikti įgaliojimų e, užtikrinti saugą ypatingais atvejais. Problemų kyla Man asmeniškai dėl IASA finansavimo, e, tiesiog numatant mokestį pagal nuskristą atstumą, dėl socialinių klausimų įtraukimo, aš manyčiau, kad IASA neturėtų kištis į tuos reglamentus, kurie jau veikia. Be to, šiame reglamente reikėtų numatyti skirtumą tarp didelių uh, verslinių oro uostų ir laisvų oro uostų ir kad ta biurokratinė našta netaptų nepakeliama. Ajala Zenda. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir palinkėti sėkmės dirbant Šitie pakeitimai nukreipti į tai, kad perkeliant, pavyzdžiui, iš vienos valstybės į kitą būtų užtikrinta pakankama e, sauga. Be to yra numatyti įgaliojimai įjasai, be to yra numatyta uh, paskirsyti funkcijas tarp Eurocontrol ir JASA vadybos įgaliojimų. Taigi labai svarbu atsižvelgti ir į socialinius klausimus, aplinkosauginiams klausimais, socialiniai aspektai daro įtakos, todėl mes manome, kad reikėtų išplėtoti šitos klausimus, ypač socialinius, sveikatos e, darbo vietoje aspektus. Be to, reikėtų ir pilotų kokybės, darbo kokybės reikalavimus suformuoti labai aiškiai, bet to mes manome, kad reikėtų užduočių suteikti konsultavimo bendrovėms, bet to reikėtų vengti ir taip vadinamo e, netikėtumo efekto. O dėl mokesčių, aš manau, kad nu, biudžeto kontrolės komitetas pareikš šiuo klausimu savo nuomonę. Foster, vieną minutę dar suteiksiu jums, o po to pranešėjams dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau šešėlinio pranešėjo, nes aš e, pavėlavau dvi valandas iškristi Briuselio avialinijomis. Skrydis vėlavo dvi valandas iš Mančesterio. Aš to tikrai neplanavau. tikrai, tikrai nesitikėjau, kad bus daugiau nei tūkstantis pakeitimų. Pati pakeičiau nemažai pakeitimų ir rimtai mąsčiau, ar reikia daugiau dėmesio skirti gamintojams, ar avialinijoms, ar oro eismo valdymo institucijoms. Negirdėjau pono Marineskų žanginių komentarų, bet šešėlinių pranešėjų susitikimuose akcentavome keletą klausimų. Pavyzdžiui, dėl agentūros pavadinimo siūlėme keisti agentūros pavadinimą. Kitas svarbus klausimas tai finansavimas arba kryžminis finansavimas iš Eurokontrolės agentūros. Mes EKR nepasisakome už agentūros pavadinimo keitimą, nei už kryžminį finansavimą dėl antžeminių paslaugų teikimo. Manome, kad pramonės standartai jau įsitvirtinę turėtų toliau gyvuoti Ir aš pateikiu apie 75 pakeitimus, visų jų nepristatinėsiu, bet labai tikiuosi, kad pranešėjas suinteresuotas e, tuo. Nes turime suvokti, kad tai yra ne socialinės politikos e, dokumentas, o techninis reglamentas, kurį reikia tinkamai priderinti, nes laikai pasikeitė, to įrodymas yra bepiločiai orlaiviai, pavyzdžiui. Ir apie tai ir turime daugiausia kalbėti. Norime, kad tai būtų veiksmingas dokumentas. Ir aš labai tikiuosi, kad pranešėjas atsižvelgs į labai rimtus komentarus, kuriuos išsakė šešėliniai pranešėjai ir juos įtrauks. Tai būtų tikrai naudinga ir tikiuosi, kad tuomet galėsime pasiekti kokio nors rezultato, o mes AKR lauksime kompromisinių pasiūlymų ir tokia yra mūsų frakcijos pozicija. Ačiū. Jūsų. Tack så mycket. I den här debatten så vill jag för... Jonas Jens Nilsen. Norėčiau pasakyti porą dalykų apie pakeitimus. Jei informaciją perduosime EASai ir tuo užsima kita institucija, ta kita institucija, ta kita institucija tiesiog teks uždaryti. Kitas klausimas - mandatas. EASA yra agentūra. Ir Europoje žmonės mano, kad ši agentūra geriausiai gali imtis mūsų aviacijos saugumo klausimų veikia nacionalinės institucijos šalise, į kurias skrendate. O dar viena institucija veikia toje šalyje, kurioje yra avialinijos būstinė. Tai tos, jei tos institucijos nesutarė, skrydžiai nevykdomi. Todėl es reikia e, stiprų, tvirtų įgaliojimų, kad jie galėtų tokius klausimus spręsti. Ačiū. Prieš teikdama žodį komisijai dar pasakysiu. Apie deleguotosius aktus tikrai nuolat kalbam ir vis mums primenama apie tai, kad čia nieko nelėmė, čia nieko nesprendžiama. Bet juk mes sprendžiam apie tai, ar tai yra techninio pobūdžio ar politinio pobūdžio dalykas. Ir nuo Lisabonos sutarties laikų taip yra. Jau analizės, e, nuo analizės pranešimo laikų taip dirbame Todėl tas galimybės, kurios yra mums numatytos, mes ir norime išnaudoti, suprantam tarybos ir komisijos taktiką, mus tiesiog atriboti nuo, nuo bet kokio įsitraukimo į darbus, bet vis dėlto mes turim tą prerogatyvą nuspręsti, kas yra techninio pobūdžio dalykai ir kas yra politinio pobūdžio dalykai ir neleisim, kad mū, iš mūsų kas nors tą teisę, kas nors atimtų komisijai žodis Filip Kornė. Galite ir dėl deleguotų aktų, aišku, pasisakyti. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Marinesku Taip pat dėkoju Jums už sutiktą galimybę pakomentuoti dokumento rengimą. Visų pirma, džiaugiamės, kad e, dokumentas svarstomas taip e, sparčiai parlamente. Ir nežiūrint į tai, kad pateikta labai daug pakeitimų, bendrais bruožais manome, kad e, yra komisijos pateiktiems pasiūlymams palaikymas. E, ir manome, kad artimiausiomis savaitėmis tie pakeitimai virs gerais kompromisais ir prireikus esame pasirengę padėti šiame darbe. Norėčiau aptarti keletą klausimų, nesigilindamas į smulkmenas, nes vėlesnėse etapuose turėsime galimybę e, nurodyti, kuriems pakeitimams komisija pritarė, kuriems ne. Bet dabar bendrais bruožais. Visų pirma, aplinkosauga. sauga Nepamirškime, kad esai galiojimai už tai jau ir taip suteikti ir mes čia daug ko nekeičiame. Mes tik norime pasakyti, kad iš principo mes laikomės į KAO visų aplinkos saugos taisyklių, bet norime galimybės tvirtinti, e, spręsti klausimus tais aplinkosaugos srities klausimais, kuriais, e, e, kurių IKAO nereglamentuoja ir turėti galimybę ESOje nustatyti standartus, nes visos kitos e, panašios organizacijos pasaulyje tokią teisę turi. Socialinis matmuo. Žinoma, suprantame, koks tų pakeitimų tikslas, nes įgulos atstovai yra susirūpinę padėtimi Tačiau e, šiame dokument, šio, šio dokumento galimybės yra ribotos. Negalime čia spręsti sandorių teisės arba so, e, socialinės apsaugos klausimų, bet vis dėlto mes aptarėme tokius klausimus kaip nuovargis darbe, e, įgulos, lėktu, skrydžio įgulos sveikatos būklė ir taip ir toliau bus bepiločiai orlaiviai. Tai dar viena didelis sritis aptarta šiame dokumente. Daugelis pakeitimų palaiko mūsų pasirinktą filosofiją, tai ir stiprinti Europos bepiločio orlaivių rinką, mes to džiaugiamės, bet mes nepritarsime pakeitimams, kuriais siūlome, siūloma e, blokuoti tam tikrą rinkos dalį arba e, grįžti prie nacionalinių standartų. Nemanome, kad tai būtų geras dalykas šiam sektoriui. Suprantame, kad parlamentas e, turi nuomonę, kas turėtų būti šiame tekste. Mes nenorime perteklinio reglamentavimo. Ir kaip ponas Van Miltenburg minėjo, atsiras e, toks prototipinis reglamentas, kurį esą parengs ateityje ir ten iš jo matysite, kurią kryptimį mes norime eiti ir, ir tikrai bus aišku, kokios taisyklės numatomos šiais ryčiai. Daug pakeitimų kalba apie santykius su eurokontrolė. Kaip ponas Marinesku sakė, mes nekūrėme naujų kompetencijų esai oro eismo e, priežiūros rytyje, tai buvo padaryta 2009 metais. Čia mes tik kalbame apie galimybę finansuoti kai kurias iš tų veiklų e, iš kai kurių mokesčių rinkliavų. E, Ir ne, ne, ne iš euro kontrolės norime tos pinigus paimti, bet tuos mokesčius moko visi e, oro navigacijos paslaugos teikėjai. Ir e, finansuoja, tuos mokesčius moka ir galutinis vartotojas. E, Todėl siūlome ir ateityje laikytis principo naudotojas moka ir netimti iš eurokontrolės e, galių šioje srityje. Toliau, skirtingi, skirtingos užduotis. Reglament, šiame reglamente išvardintose ASOS užduotis, ne, ne eurokontrolės. Tai yra atskira tarptautinė organizacija, todėl sunku būtų čia aptarti šiuos klausimus. Kaip ponia Prois priminė, Turime nepamiršti aiškiaus padalymo, e, užduočių padalymo esai ir eurokontrolės po pereinamojo laikotarpio. Dabar viską, e, e, viskam galioja kelio gairių planas, jis bus parengtas rudenį ir jis padės jums susidaryti aiškesnį vaizdą. Ir jeigu dar reikės kažką išspręsti tarp esos ir eurokontrolės, tą galima padaryti per Euros, Europos Sąjungos ir kontrolės susitarimą arba per aukšto e, ligmens pareigūnų e, susitikimus. Mes dėl finansų mes džiaugiamės, kad palaikomas didesnio lankstumo siūlymas. E, dėl subalansuoto biudžeto mes tam pritarėme. Dėl taisyklių pobūdžio. E, Šiuo reglamentu bandome pat, padaryti vieną didelį pokytį, užtikrinti, kad taisyklės būtų parengt, e, palankios e, geresnių, aukštesnių standartų e, siekimui. Ir todėl mes pritarėme pakeitimą mes nenorime, kad taisyklėse būtų išdėstęs pernelik saistantis požiūris. Pavyzdžiui, ant žeminių paslaugų srityje, kaip ponas E, Marinesku sakė, mūs, mes stengsimės kiek manoma mažiau reglamentuoti situaciją. Nenorim, norime kurti naujus darbuotojų sertifikatus, norime sukurti naujus reikalavimus dėl, dėl darbuotojų sertifikatų tose sritise, kur neužtikrinimas reikalingas saugumas, taip pat nepamiršti ir kaštų klausimo. Tarptautinis aspektas. Ypač ESOS atveju manome, kad tai yra svarbu, bet turime laikytis Lisabono sutarties nuostatų dėl išorės atstovavimo ir turime labai e, kruopšiai suformuluoti juridinį tekstą. Tai tiek pirmininkė tuo tarpu ir tikrai esame pasirengę bendradarbiauti atimiausiais mėnesiais su jumis. Ačiū dabar pranešėjas dar kartą Marijan Žan Marinesku. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tikrai norėčiau visiškai vienodą svarbą priskirti bet kuriam iš teiktų pakeitimų. Ar tai būtų kalbama, ar būtų kalbama apie dronus, ar apie konfliktinės zonas, ar apie ką kitą. Taigi tikrai atsižvelgsiu į visus įmanomus pakeitimus, juos apsvarstysiu dėl eurokontrolės. Vienas dalykas. Nėra jokio dubliavimuose tarp ES ir eurokontrolės funkcijų vykdomų. Išskyrus A vadinamai ramsti. Euro kontrolė yra priskirta vykdyti tam tikras funkcijas komisijos ir nuo 2009 metų dirbo būtent A tier, A vadinamo ramščios sferoje, sektoriuje, kaip atsakinga institucija. Taigi nėra jokio dubliavimuose. O ESA dar yra vėl skaidoma į dvi skirtingas institucijas. Viena Europos institucija ar struktūra ir kita ne Europos Sąjungos. Kai kalbam apie biudžetą, aišku, visada nu- nulėmė kai kurie argumentai. Aš buvau susitikime ir su ponu Brenneriu ir sakiau jam, kad atsižvelgčiau į bet kokį siūlomą pakeitimą, tik jeigu matysiu išskaidytą eilutėmis visą biudžetą. Kiek yra skiriama reglamentavimo pusiai, kiek kažkam kitam. Taigi, mano manimo, komisijos pasiūlymas šiuo atžvilgiu yra tikrai sažiningas, teisingas. Ir iš Eurokontrolės jokios informacijos iki šiol nesulaukiau. Toliau laukiu tų eilučių Eurokontrolės biudžeto. Kad matyčiau, kaip yra panaudojamos lėšos iš mokesčių sumokamų. Dėl dronų jau, jau kalbėjausi su jumis rudenį, buvo jau kalbėjomės dėl, dėl susitikimo rudenį aptarti tos klausimus, tik man ne visai ta data tinka, taigi galėsim dar surasti gal. Gal kitą dieną, man atrodo, svarbu yra surenkti tokį susitikimą. Ir tikiuosi paversti pasiūlymus kompromisiniais variantais iki kitos savaitės pabaigos ir atsiųsti juos klientams. Po vasaros pertraukos. Pačią pirmą savaitę jau bus ir susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Stengsiuosi išnaudoti kiekvieną savaitę, kurią dirbsiu po vasaros atostogų, bet turiu pasakyti, kad reikia bendradarbiauti ir su pirmininkaujančia Slovakija dabar, kad žinotumėm, kur link krypsta padėtis, nes nemanau, kad jeigu bus linkstama viską gaišinti, vilkinti, kad, kad mums tada būtų prasmės labai skubėti. Noriu aiškiai pasakyti tik tai, kad tikrai dokumentas labai svarbus, gana sudėtingas, techninio pobūdžio mm, iš dalies, bet ir politinė pusė jis turi savo, taigi nepamirškim ir to. Be abejo, kokybė mums visada svarbiau negu sparta, todėl linkiu sėkmės konsultuojantis dėl tos gausos siūlomų pakeitimų. Dabar Šeštas darbo tvarkės punktas pranešimas dėl pašto paslaugų direktyvos taikymo. Pranešimas savo iniciatyvą pranešėjas yra Markus Ferber. Jam iš karto žodis. Ačiū, gerbiami kolegos. Man labai liūdna, kad aš turiu tik tai 235 pake, pakeitimus, o ne 1100 kaip Marinesko ko gero viskas susiję ne su pranešėju, o ne e, su tema. Manau, kad pašto paslaugos nėra tokios aktualios kaip oro transportas, kaip ten bebūtų. Norėčiau paprašyti, kad išeinantieji judėtų išeimo durų link sparčiau ir labai netrukšmautų.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 Da nicht alle gegangen sind, lohnt sich jetzt noch weiterzumachen. Bitte schön. Ja, Kol dar visi neišėjo, paskubėkime. Keista, kad tiek daug išėjo ir dar pakankamai daug liko, kiek čia daug žmonių telpa šitą salę. Tad grįžtame prie pašto paslaugų. Taigi komisija pateikė tik tai pranešimą, kabutėse, dėl prieš dvi kadencijas priimtos direktyvos įgyvendinimo. 2013 metais įsigaliojo šita direktyva ir komisija pagal trečiąją direktyvą buvo įsipareigojusi pateikti mums įgyvendinimo ataskaitą ir mes rengėme tiesiog savo nuomonė apie tai. Taigi mes nerengėme naujos direktyvos dėl pašto paslaugų. Iš tikrųjų, tokių ketinimų neturėjome, net nėra tokių ketinimų ir mano pranešime. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams kurie sutiko, kad mes neturime turėti tokių ketinimų. Aš vertinamas pakeitimų siūlymus vadovausi tam tikrą struktūrą ir parengiau 22 kompromisinius pasiūlymus, kuriems tikiuosi rytoj bus pritarta kuo didesnė balsų dauguma. Visą tai rodo, kad mes, mums pavyko susitarti dėl ES pašto paslaugų teikimo. Be to mes diskutavome ir dėl universalių paslaugų. Pašto paslaugos yra viena iš elementarių viešųjų paslaugų ir tas universalumas turėtų būti išsaugotas, nei nei apkarpytas, nei jo neturėtų atsisakyta, kaip buvo siūloma kai kuriuose pakeitimuose. Aš manyčiau, kad direktyvoje numatyta nuostata dar galioja ir kad universaliųjų paslaugų koncepcija toliau pasiteisina, kadangi ji užtikrina visiems ES piliečiams galimybę naudotis pašto paslaugomis. Bet to mes konstatavome, kad įgyvendinta ši direktyva 28 valstybėse ne vienodai buvo, o tai reiškia, kad atsirado ir naujos pašto paslaugos, taip pat įgyvendamos ir tradicinės pašto paslaugos. Ir mes savo pranešime konstatuojame, kad komisija galėtų nuveikti daugiau, vertindama situaciją atskiroje valstybėje narėje ir siekdama, kad situacija iš esmės nesiskirtų. Be to mes konstatuojame, kad pagal pašto direktyvą numatyta tas lankstumas neturėtų būti per didelis. Lankstumas irgi buvo ta tema, kurią mums pavyko surasti kompromisą. Nacionalinių reguliavimo tarnybų užduotys taip pat buvo labai svarbios ir be to tarpusavio sąveiką mes bandėme labiau išryškinti, siekiant toliau stiprinti bendrąją vidaus rinką. Dėl paslaugų rinkinio kadangi įstatymų rinkinys jau yra mm, pateiktas, todėl manyčiau, kad nieko čia keis nereikėtų. Norėčiau Imko komiteto pirmininkui padėkoti už tai, kad jisai vis dėlto padėjo man, nors puikiai suprantu, kaip e, pirmininkų suigoje nelengva apginti savo poziciją. Taigi dabar mes jau Mes nenumatėme savo atskiros nuomonės dėl teisės aktų paketo. Norėdam, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie bendradarbiavo, dirbo kartu su manimi. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Praėjusią savaitę mes padirbėjome daugiau negu buvo numatyta. Tačiau, kadangi kitiems neprireikė posėdžio salės mes galėjome daugiau padirbėti ir aš manyčiau, kad iki rytojus, rytojaus mums pavyks parengti gerą tekstą ir vis dėlto e, galime konstatuoti, kad nepriklausomai nuo tos tų skaitmenimų tendencijų, e, elektronizavimo tendencijų vis dėlto pašto paslaugos ir toliau uh, išliks, kadangi jos padės ir toliau bendrauti žmonėms, nors naujos komunikacijos priemonės, žinoma, yra labai pažengusios į priekį. Vis dėlto manyčiau, kad mums pavyks parengti konkretų tekstą apie pašto paslaugas, pašto, apie laiško pristatymą, kuris yra kažkas konkretaus, realaus, įteikiamas tiesiai į rankas. Taigi tikiuosi, kad komisija pasinaudos viena kita mūsų idėja, ne tik tai priimdama naujas direktyvas, bet pavyzdžiui, stiprindama priežiūros funkcijas šiame labai svarbiame rinkos segmente. Dėkuoju. Šešėliniam pranešėjams suteikiu dvi minutės, kitiems kalbėtojams vieną minutę. Liusijandas. Ačiū. Kaip pranešėjas ir sakė, pateikta apie 250 pakeitimų šiam pranešimui, bet noriu pabrėžti, kad labai išsamės nuomonės parengė ir IMCO bei EMPL komitetai, kurie ir tai e, iliustruoja, kad e, pašto paslaugų sektorius apima daugybės ryčių, todėl džiaugiuosi pranešėjų ir visų šešėlinių pranešėjų nuveiktų darbų. Rengiant pranešinę mūsų frakcijai svarbiausia užtikrinti visuotinės, prievalės teikti visuotinės paslau, paslaugas uh, E, nuoseklumą. Reikia atsižvelgti į skirtingas geografinės situacijas skirtingose šalise ir suvokti, kad dėl to direktyva taikoma skirtingai. Žinoma, turime e, pasirūpinti, kad valstybės nepiknaudžiautų ta, tuo lankstumu ir raginu visas frakcijas balsuoti už 55 pakeitimą, kur e, siekiama tą pusiausvyrą išlaikyti, nes ir ten kalbama apie klausimus nesusijusius su e, klausimo apreptimi. Subsidiarumas yra aktualu, bet mes norime, kad egzistuotų šis teisės aktas. Konkurencija pašto paslaugų srityje turėtų užtikrinti geresnės piliečių teisės, o ne jas silpninti. Vartotojai turi teisę į tokias paslaugas ir turime užtikrinti, kad vartotojų teisės taip pat būtų užtikrintos. Pašto paslaugų srityje, kaip ir kitose vartotojų teisės srityse, įstatymas sako vieną, o vartotojams labai sunku pasiekti savo teisų įgyvendinimu dažnai. Dėl raginu visas frakcijas labai tai atsižvelgti ir ypač balsuoti už pakeitimą, kuriame raginama e, parengti naujus, ateitie naujus vartotojų teisų užtikrinimo mechanizmus jeigu būtina. Socdemai e, sveikina Ample komiteto nuomonę, kurią parengė mūsų kolega George Bach ir manome, kad e, tinkama yra akcentuoti užimtumo klausimus šiame pasiūlyme. Žinome, kad dėl sektoriaus liberalizavimo suprastėjo padėti sektorė, atlyginimai, bendros darbo sąlygos, bet reikia užtikrinti bendrą požiūrį, konkuren, konkurencinį požiūrį ir visas, visiems vienodas sąlygas, ko ir siekime. Veiksmingas Europos pašto sektorius reikalauja patikimos e, darbo, e, nusaklios darbo jėgos ir aš tikiuosi, kad kolegos parems visus svarbiausius pakeitimus šioje srityje. Ačiū toliau, Jackie Foster. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ir ilgalaikiam pranešėjui šiuo klausimu. Jis nusipelno medalio už savo darbą, nes darbas prasidėjo prieš 200 metų, man atrodo. Ačiū, Markai. Tavo nuveiktas darbas ir e, apima, apima visus pasikeitimus pašto paslaugų srityje ir tavo pasiekimai tikrai yra pelnyti. Ir AKR e frakcija mano, kad pasiūlyti pakeitimai kompromisiniai E, aptarė visus iškeltus klausimus ir mes tikrai mūsų frakciją rekomenduosime balsuoti už šį pasiūlymą bendrai. Vienas svarbiausių klausimų tai e, šios paslaugos e, visuotinumo aspektas, prievalė užtikrinti jos visuotinumą. E, ir pašto paslaugos nepaprastai pasisi, e, pasikeitė per pastarosius 200 metų ir tai akcentuojama. Džiaugiamės nauja pastraipa, kur kalbama apie konkurenciją, apie e, inovacijas šiam, šioje srityje. Ypač džiaugiuosi viena pastraipa, kur kalbama apie naujų technologijų naudą ir galimybę panaudoti bepiločius orlaivius, užtikrinant geresnį pristatymą, Mm, pašto, ypač atokiose teritorijose. Taigi tikrai dėkoju pranešėjai ir mes balsuosime už šį pranešimą. Ačiū. Pavlas Telička. Pavlas Telička. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Buvo labai malonu su juo bendradarbiauti. Alde pageidautų, kad pašto paslaugų rinka veiktų kuo sėkmingiau, ypač mūsų vartotojams. Turiu omenyje ne tik tai apie e, laikotarpį prieš keletą šimtai metų, bet ir apie laikotarpį ateityje. Manyčiau, mums reikia labai gerų teisės aktų, kurie užtikrintų viešųjų paslaugų kuo aukštesnę kokybę, numatant pakankamai lankstumo. Be to reikėtų nepamiršti, kad nacionalinės reguliavimo tarnybos turi išsaugoti savo uh, nepriklausomumą, tačiau kita vertus ateityje reikėtų užtikrinti kuo daugiau skaidrumo, taip pat reikėtų užtikrinti, kad pašlo paslaugos sėkmingai būtų teikiamos ir taptautiniu mastu ir be tų reikėtų užtikrinti vienodas veiklos sąlygas e, ir rinkos taip vadinimiems sambuvėms ir tiems, kurie imsis teikti paslaugas. Ko iš tikrųjų nereikėtų, tai protekcionizmas. Kai mes kalbame apie vidaus rinkos stiprinimą ir kai žvelgiame apie pakeitimus, matome, kad jie nukreipti visai kitą linkmę. Todėl aš nemanyčiau, kad tokiems pakeitimams ne vieta šioje nuomonėje, jeigu mes norime sustiprinti bendrąją rinką. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad uh, siekdami teksto aiškumo ir konkretumo, mes neperžengtume savo įgaliojimų ribų. Kartais mes pateikėme pakeitimus, kurie yra užimtumo komiteto prerogatyva arba kitų komitetų prerogatyva. Taigi aš manyčiau, kad mes balsuodami turėtume apsiriboti tik tai tais pakeitimais, kurie yra naudingi, o kad nebūtų visiškai nesusiję pakeitimai su šia tema. Mėkilin. Ačiū pirmininkė, kolegos. Gue vardu, Gonsalės vardu, aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitoms frakcijoms už visas pastangas, kurios buvo įdėtos darybų metu. Iš tikrųjų, tai nebuvo lengvas pranešimas, kadangi pašto paslaugų teikėjams kyla pakankamai daug iššūkių. Kita vertus, skirtingose valstybėse skirtingai šitą direktyvą įgyvendinama. Kartu su kitomis frakcijomis mes pabandėme pagerinti tekstą ir pabandėme pasiūlyti įtraukti pagrindinės nuostatas, kurios mūsų manimu yra labai svarbios, pavyzdžiui, specifinius demografinius ir geografinius aspektus valstybėse narėse. Taip pat mes kalbame apie tai, kad užtikrinti šitų viešųjų paslaugų tvarumą ateityje ir kalbame apie tai, kad reikėtų padidinti E, e, užimtumo šioje sektorija kokybę. Karin Madelį. Ačiū pirmininkė, aš atsiprašau kolegų, kolegės Kirevens, kuri negalėjo atvykti. Ji paprašė, kad aš persakyčiau jos keletą minčių susijusių su pranešimu. Pirmiausia, prašo padėkoti už jūsų darbą. Be to, jis sako, kad jūs ypatingą dėmesį skirite, kad visoje ES teritorijoje būtų teikiamos kuo geresnis kokybės pašto paslaugos. Kitas dalykas - darbo darbuotojų apsauga ir taip pat reikėtų pagalvoti ir apie Europos masto pašto ženklą. Taip pat e, iš 22 kompromisų mes esame pasirengę paremti 20 ir bendrai balsuoti už pasiūlymo tekstą. Ir sveikiname Jūs su rezultatu. Ačiū toliau Danielė Juto. Hmm? Sveikinimai pranešėjui tikrai puikiai padirbėta, paremsime šį pranešimą dėl tokios direktyvos taikymo. Ir čia tikrai atsižvelgiamai kai kurios dalykus, kuriuos mes minėjome savo pasiūlymuose dėl pakeitimų. Transportas, tam tikros e, ribos jų numatymas, lankstumo toliau klausimas pirminė idėja buvo užtikrinti tą reikiamą lankstumą, dabar yra bandoma kiek toliau ar, ar toliausiai esančius regionus taip pat įtraukti, bet nebūtinai pritarėm, kad tai turėtų vykti pagal tankį, pagal gyventojų tankio kriterijų. Taip pat turėkim galvoje, kad ir socialinis dempingas vyksta. Daugelis privačių paslaugų teikėjų nelabai patikimos įmonės kelia tam tikro abejonių toliau dronų panaudojimas. Kolegė Kristas apie juos, Foster apie juos kalbėjo. Esam už inovacijas, bet vis dėlto galvokime kiek atsargiau apie formuluojamas paskatas. Neiškreipkime taip rinkos. Rinka gal ir pati toliau tiesiog bus plėtojama, savaime plėtosis. Ir, ir yra tikrai žmonių, kurie norėtų naudotis mažiau inovatyviom technologijos, toliau dėl domenų apsaugos. Vartotojams tikrai labai svarbu šie dalykai ir, ir tiek efektyvumas, tiek, tiek kokybės to susiję. Juos reikia užtikrinti. Ačiū. Toliau, ponė Kristina Anrotiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Polit politinė frakcija, kurią aš atstovauju, kaip žinote, ypač e, pasisako už e, paslaugų piliečiams užtikrinimą, taip pat ir pašto paslaugų. Ir manau, kad nauja, naujas europinį e, reformų sluoksnis, kaip sakė ponė Ferber, sunaikins viešasias pašto, pašto paslaugas vis, visose šalise. Uh, ypač, tai, nes tai ypač aktualu labiausiai nutolusiems regionais, regionams. Visi pakeitimai, kuriuos pakeičiau, yra ignoruoti vien dėl to, kad tai yra pateikta mano frakcijos euroskeptikų frakcijos. Ir, bet pa, pakeit, Tie pakeitimai ne viena kryptimi e, federalistų, kryptimi su kai kuriomis nedidelėmis nuolaidomis frakcijo, frakcijoms, kurios apsimeta progresyviamis. Manau, kad breksitas jums turėjo atverti akis, bet atrodo, kad ne, jūs dar stipriau užmerkėte. Tas pranešimas yra nuodingas, įdingas ir aš tik manau, kad tai reikės ateityje tikriausiai nesistebėti tuo, kad Europoje vis stiprėja piliečių pasipiktinimas. Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte. Jens Rosbach, ačiū. Pone pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti kolegai Markus Ferberai už jo pranešimo, pranešimą. Trajetas dalykų man labiausiai krito į akis. Pirmiausia, svarbu palikti universales paslaugas, tai yra nepakeisti, bet ir nepanaikinti. Man tas atrodo labai reikšminga mintis. Kitas aspektas dėl, dėl reguliavimo tarnybų. Man atrodo, liberalizavimo procesai, kurie šiuo metu vyksta, lemia, kad vis dėlto reikia reguliavimo tarnybų valstybėse narėse, kurios būtų stiprios ir nepriklausomos institucijos, o toliau socialinė dimencija, kaip e, užimtumo komiteto pranešėjas, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad e, pranešėjas atsižvelgs ar atsižvelgia į daugumą mūsų siūlytų pakeitimų ir dėl to labai džiaugiuosi. Ačiū. Toliau Izabelė Montė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti šeš, pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams už nuveiktą darbą ir vertinant objektyviai reikia pasakyti, kad pastarojų metų, pastarosius keletą metų vis mažiau yra siunčiama laiškų, įprastinių laiškų ir tą reikia turėti galvoje. Anksčiau buvusi pagrindinė pašto teikta paslauga tapo uh, nelabai reikšminga ir būtent paketų siuntų siuntimas sudaro didžiąją liūto dalį. Ir taip pat nepamirškime skaitmeninimo ir dėl to nulemiamų kai kurių tendencijų. Universaliosios paslaugos be abejo yra labai svarbi savoka, jos turi būti užtikrinamos. 54 straipsnis štai. Čia yra numatyti tam tikri kompromisiniai variantai ir kalbama apie atokiausiai nutolusius regionus ir didžiausiai manoma lankstumo užtikrinimą. Tada mes atkreiptumėm dėmesį ir į tai, kad valstybėse narėse ir tam tikri kitos rūšės lankstumo kriterijai gali būti taikomi. Ačiū. Toliau ponas Henry Teming. Oh, miss. Miss Teming, excuse me, please. Sorry. Sorry. Thank Pone Teming, ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Uh, ir noriu padėkoti parlamentui už darbą rengiant šį savos iniciatyvos pranešimą. Kaip e, išdėsite komisijos pareiškime praeisiais metais, pašto paslaugų sektorius išgyvena pamatinius e, pokyčius, e, jie susijęs su šiais ryšiais iškilusiais iššūkiais, bet pašto sektorius iš toliau išlieka svarbus. Komisija mano, kad nereikia tuo tarpu keisti pašto paslaugų direktyvos, nes tai yra pagrindų direktyva ir ten yra daug lanks, galimybių lankščiai interpretuoti ją valstybėse narėse. Bet atsižvelgiant į pokyčius rinkoje, reikia atidžiai stebėti, kaip keičiasi paslaugų mastai. Ir noriu Jūs informuoti, kad prieš porą savaičių e, komisijos svetainėje paskelbti statistiniai duomenys apie pašto paslaugas. Taip pat kalbama apie, apie siuntas, bet siuntos bus aptartos atskirame pasiūly, e, e, teisės akte, kuris buvo pristatytas gegužė ir mes sveikiname visas išsakytas mintis tuo klausimu. Mes manome, kad rinka ir konkurencija yra labai svarbios e, progreso jėgos, tokios po, tokio požiūrio komisija laikėsi 2014-aisiais. Ir dabar matome, kad atsiranda daugybė naujų galimybių, inova, novatoriškų galimybių pašto paslaugų srityje ir komisija e, atlieka standartizavimo darbą kaip, kaip to, kaip, kaip numatyta standartų nustatymo komitete, bet mes toliau dirbsime su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Svarbu, kad jos išliktų savarankiškos. Komisija 2010-aisiais įkūrė pašto paslaugų darbo grupės dėl ES e- e- e masto koordinavimo Taip pat neseniai Sofijoje vyko seminaras skirtas šioms temoms ir mes tikrai džiaugiamės jūsų pastabomis tais klausimais. Užimtumo aspektas, jis taip pat buvo aptartas. Užimtumo komiteto parengtoje nuomonėje, to nuomoje akcentuojama, kad pašto paslaugų direktyva suteikia galimybę valstybėms narėms įtraukti darbo sąlygas į uh, autorizavimo procedūras Bet kaip žinome, sąlygos keičiasi ir vienas iš dalyko, kur, kur, kuris, kaip tikimės, bus aptartas pašto paslaugų direktyvoje, pašto paslaugų pasiūlyme, tai standartai taikomi visiems siuntų gabenimo paslaugos teikėjams. Ir ačiū visiems. Ačiū pranešėjai žodis dar kartą. Kalbėsiu trumpai, norėčiau padėkoti už pagiriamosius žodžius. Aš tiesiog pasistengiau iš tų kompromisinių pasiūlymų parengti tinkamiausius kompromisus, nepamirštamas, kas šios direktyvos pagrindinis tikslas buvo ją priimant. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad viešųjų paslaugų koncepcija taikoma ir pašto paslaugoms. Ir tai yra kit tokios yra paslaugos, kurios yra viešojo intereso paslaugos. Taigi čia yra universaliųjų paslaugų atšaka, kuriai yra siūloma atverti duris konkurencijai, tačiau tai neturi nieko bendro su galima privatizacija. Apie tai nekalbama nei direktyvoje, nei mūsų pranešime. Ir trečia, kai kurios kolegės ir kai kurie kolegos, kadangi esame pluralistinės visuomenės nariai, vis dėlto laikėsi kartais kitokios nuomonės, bet šiame komitete tiesiog nusiga, nu, nusistovėjo pagrindinė nuostata, kuri persikelia į kitus komitetus dėl to, kad šit ta direktyva ir siuntų direktyva yra tos direktyvos, kurių, kurias aptariant reikės aptarti ir tarptautinio pobūdžio klausimus. O rytoj aš tikiuosi, kad balsavime mums pasiseks. Dėkuoju. Taigi, galiu dar tik priminti, kad rytoj bus balsuojama dėl šios nuomonės. Kitas Darbo atvarės klausimas, 17 metų biudžetas, Izabelė Demonti yra pranešėja, jai žodis. Grazie, prezidente, mm, brevemente. Ačiū, pirmininkė. Trumpai pristatysiu. Tema. Čia yra kalbama apie transportą ir apie turizmą. Būtent kalbant apie šias temas, aš minėjau, kad FC tiesiog net nešė tikėtinų rezultatų. Ypač kai, kadangi buvo sumažintos CEF lėšos, to daryti nereikėjo. Tiesiog reikėjo dar padidinti tą lėšų dalį ir paskirti uh, ją transporto infrastruktūrai, kuri yra labai svarbi pridedamosios vertės kūrėja ES mastu. Taigi mes e, tiesiog stengiamės perkelti transporto srautus nuo sausumos link geležinkelio ir link jūrinio trans, transporto ir todėl reikėtų TMS pradėti taikyti ir jūriniam transportui. Tiesiog reikėtų per, pereiti prie konkrečių veiksmų, prie jungtinės veiklos, kadangi e, geležinkeliai turi galimybę atsižvelgti į aplinkosauginius aspektus ir kitas dalykas, aplinkosauginiai ir verslo aspektai turėtų būti tarpusavėje derinami. Todėl e, COP21 yra numatyti konkretūs aplinkosaugos e, tikslai ir jų reikėtų laikytis. Turizmas. Mes e, turėtume prisiminti parlamente plenarnėje sesijoje priimtą rezoliuciją, kurioje buvo kalbama apie atskirą biudžeto eilutę turizmo reikmėms. Ir kalbame apie tai, kad turizmo finansavimas turėtų būti kuo skaidresnis, Mes manome, kad reikėtų žinoti, kiek tiesiog ketiname investuoti į šią verslo sritį. O finansavimo gairės turės būti išverstos į, į visas darbo kalbas. Įdėta buvo pagamai daug darbo ir jo rezultatai jau matomi. Be to, reikėtų prisiminti, kad mes įdėgėme naują koncepciją susijusią su kalnuotomis ir e, kalnuotomis vietovėmis, taip pat vietovėmis, kuriuose yra daug upių, tačiau kur yra neišplėtota verslo struktūra, todėl į ten reikia nukreipti mūsų investicijas. Be to reikėtų užtikrinti geresnę turizmo infrastruktūros prieigą asmenims su negale. Taip pat e, reikėtų pagalvoti, kad reikėtų turizmo srityje vengti sezoniškumo, kad būtų kuo daugiau turistų. Marnesku. To... Ačiū. Pirmininkė, norėjau padėkoti pranešėjai už, ar nuomonės referentai, už teksto projektą. Jie jį parengė mūsų komiteto vardu Ir aš kaip tik norėčiau apie CEF priemonę kalbėti. 2017 metų biudžeto projektas labai svarbus, nes žinot, kad komisija turi nemažai iššūkių išspręsti, problemų išspręsti, ieško tam lėšų savo biudžete, nes valstybės narės nenori papildomų įnašų daryti. Ir tai bus mažesnis biudžetas negu 2016 tais metais, apie 6 procentais. Taigi nėra labai palankiai situacija ir, ir turim galvoti ir apie lėšas skiriamas transporto sektoriui. Ten tinklai turėtų gauti reikiamas lėšas pagal vidinės komisijos numatomas biudžeto eilutes visas, bet tas lėšas reikia paimti iš finansinių priemonių. Ir tada jau galės ieškoti komisija priemonių ar lėšų, kaip užpildyti tas eilutes finansinių priemonių. Strasbūrė sužinojome, kad vienas milijardas yra numatytas ir projektai pagal ten tį yra labai įvairūs ir kaip tik e, iki kitų metų turėtų jau turėti visas jiems reikalingas lėšas. Todėl aš tikrai manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir į vidaus vandens keliuose vykdomą laivybą, taip pat shift to rail. Nepamirškime, čia irgi reikės finansavimą numatyti. Ir Cezarą. Irgi. Tai pats svarbiausias dalykas, ko gero. Ačiū. Toliau Pavelas Telička. Ačiū. Apgailestauju, bet, bet turiu visgi išeiti iš salės, turiu kitą susitikimą, labai svarbu, nebekalbėsiu. Tada Kilinin irgi nėra salėje. Karima Deli. Ačiū, pirmininkė. Aš gaunu daugiau laiko, nes kolegų nėra puiku. Norėčiau padėkoti pranešėjai, nes aš pritariu jūsų e, siūlymams nuomonės projekte ir mano frakcija mano, kad čia einama tinkama kryptimi, bet su kai kuriais klaustukais. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų, nes 2017-aisiais bus praėjęs vieni metai nuo referendumo ir aš turiu štai kokį klausimą. Manau, kad dabar yra laikas akcentuoti, jog norime tikro e, susitaikymo biudžeto. Ir nepamirškime, kad mes privalome biudžetą pakoreguoti taip, kad komisija galėtų įgyvendinti sprendimus dėl infrastruktūros, bet taip pat ir nepamiršti piliečių poreikių, nes judumas ir transportas tai yra Europos piliečių kasdienybė. Kaip Jūs spręsite šį klausimą? Antra išskaitydama jūsų pranešimą dėl RTET, e mes pasisakome už infrastruktūrą, tarp valstybinės infrastruktūros plėtotę, bet matome, kad e, didieji projektai apeina tas jungtis, kurių trūksta ir manau, kad tai reikia akcentuoti dėl MEI. Aš norėčiau pasakyti, kad biudžetas šiam, šiai sričiai išliktų, Bet atsižvelgianti tai, kad e, e, to, ta eilutė turėtų būti skirta svarbiausių projektų finansavimui. Jūs taip sakote, man dėl to problemų neiškyla, bet problema iškyla tada, kai pasigilini ir pamatome, kad tie projektai iš esmės yra statybų projektai arba e, sausumos kelių plėtimo projektai. E, Tai prieštarauja komisijos teiginį, kad ji nori dekarbonizuoti transporto sektorių. Nei, taigi nėra nei įvairia rūšio transporto projektų, nei tarp valstybinių transporto projektų, nei naujų technologijų dėgymo. Ir kai pasižiūrime, kiek skirta keleivių teisėms biudžete, tai neprimtina. Taigi čia iškyla problemų. Manau, kad šiais klausimais reikia kad šios klausimus reikia akcentuoti. Kitas įdomus dalykas jūsų pranešime yra tai, kad galiausiai prakalbėta apie geležinkelių transporto plėtimą. Ir tai akcentuojama. Tai yra valstybės narės nepakankamai nepakankamai investuoja į geležinkelių infrastruktūrą, reikia ją atgaivinti, įsvarbi Europos mastu ir iš tikrųjų balsavome dėl ketvirto geležinkelių paketo, dėl techninio ramsčio ir jeigu norime sutaupyti šią srityje, reikia grįžti prie investicijų, reikia investuoti į šią sritį ir užtikrinti saveikumą, ried, geležinkelių riedmenų saveikumą. Uh, Šiais klausimais kom, Europos komisija turėtų e, nešti savo indėlį, tai ir aktualu. Ne, taip pat reikia nepamiršti, kad judi Europa turi pereiti į geležinkelių sritį ir kad tai vyktų reikia e, o, investicijų į stočių e, steigimą į kitas rytis. E, manau, kad šie siūlymai tikrai sustiprintų jūsų nuomonę. Ir pirmininkė, aš to įbaigsiu. Dar vienas dalykas, kurį reikia akcentuoti, tai naujosios technologijos. Yra naujos kartos transportas ir e, tai susiję išmanus, tai susijusios išmanios transporto priemonės naujos kartos. Todėl iškla klausimas, kaip paskatinti e, rytojaus automobilių išradėjus, kad jie, jie atsirastų, kad jie būtų išrasti. Atsiprašau, pirmininkė. Daniela Ajuto. Daniela Ajuto. Merci. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, pritariu e, nuomonė išdėsti tai minčiai, kad EFSI investicijos yra sterilios ir kad e, tarpusavio jungčių priemonės. Europos infrastruktūros e, sujungimo priemonės fondų perkelimas EFSI yra neteisingas. Reikia e, plėtoti geležinkelių ir jūrų transportą, tačiau reikėtų gyvendinti ir keturių geležinkelių paketą, dėl kurio balsuosime e, rudenį dereglamentavimas sausumos transporte yra labiau pažengęs, bet e, iš tikrųjų iš geležinkelių perinama labiau į sausumos kelius ir vyksta socialinis dempingas. Ketvirtasis geležinkelių paketas iš tikrųjų e, kai kuriais aspektais leis užtikrinti pusiausvyrą. E, Libe komitete buvau pranešėję dėl jūrų saugumo agentūros ir taip pat išsakiau savo nuomonę dėl pabėgėlių. Tačiau mano pranešimas buvo atmestas ir toks, lygiai toks pat pranešimas, paskui nuomonės projektas buvo patvirtintas, bet tik tiek, kad, jūs, kad jį rengėte jūs, pirmininkė. Dominik Rikė. Ponas Dominik Rikė. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu savo kolegos vardu, kurio čia nėra. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimą, kuris yra tikrai įdomus. Uh, bet e, tai yra biudžeto klausimams skirtas pranešimas, bet norėčiau grįžti prie bendro pobūdžio klausimų, bendros svarbos klausimų, kuriuos, kurių reikia nepamiršti ir taip pat paskui pakalbėti apie biudžetą. Visų pirma, pranešėja mums sako, kad EFSI fondas nepa, nepasiekia rezultatų. Manau, kad to ne, dar negalime sakyti nes strateginių investicijų fondas numatytas trims metams. Ilgalaikės investicijos, na, sunku tikėtis gražos už šešių mėnesių nuo projekto pradžios, bet pirmieji rezultatai atskleidžia, kad transporto srityje nebūtinai einama tinkama kryptimi, bet tai nereiškia, kad nepasiekta e, išsikeltų tikslų. Ir noriu pasakyti, kad kaip ir visi taip pat kaip ir visi čia esantis, apgalėstauju dėl to, kad garantijoms finansuoti lėšos paimtos iš kito fondo infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemonės ir tikrai jokinga bandant tos priemonės sąskaitą finansuoti EFSI ir taip užtikrinti pusiausvyrą reikėtų labiau e, remtis kitomis priemonėmis. Ir man atrodo, kad mes turime aiškiai pasakyti, kad mes pasipriešinsime bet kokiems bandymams paimti dar lėšų iš e, Europos infrastruktūros tinklų sunkimo priemonės. Tai tikrai būtų neprimtina. Jūs džiaugiatės, kad, įgyven, kad parengtas ketvirtas geležinkelių paketas. Na, jis dar per anksti jis dar neįgyvendintas, dar, dėl jo dar nebalsavome. E, gali pasirodyti ir kitokių nuomonių, pasakys ir kitokių nuomonių dėl to paketo, ypač dėl techninių klausimų. Na, bet dėl techninių klausimų galime tikėtis gerų rezultatų. Mes manome, kad būtų gerai grįžti prie biudžeto klausimų. Ir AA skyriuje akcentuojama e, pusiausvyrą, kurios turėtume siekti biudžete, o ne tik tai e, remtis tomis bendromis orientacinėmis gairėmis, nors tai taip pat svarbu biudžete. Taip pat manau, kad kai ką reikia pasakyti dabar ir pakritikuoti komisiją dėl pasprendimo dėl EFSI garantijų fondo. E, Ir noriu pakalbėti apie tai, kaip, kaip tai atsiliepia e, rezervams turėtiems biudžete ir kaip panaudojamas lankstumo instrumentas biudžete. Manau, kad reikėtų čia kalbėti apie kitą klausimą, tai yra daugiametės finansavimo programos peržiūra, nes jai vykstant bus nuspręsti kiti klausimai. Tai yra 18, 19, 20 metų biudžetai, o 2017 biudžetas bus paskutinis, kuriame Junktinė e, karalystė dalyvaus, e, kalba apie 4 milijardus eurų. Ir manau, kad apie tai taip pat reikia kalbėti. Danke sehr. Jetzt Robert Ziele. Robertas Zylė. Ačiū. Atsiprašau, kad aš pavėlavau. Pasakysiu keletą žodžių. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą. ECR visada e, pasisakė už tokius biudžetus, kurie yra realūs. E, Iš tikrųjų, mes pritarėme, kad infrastruktūra yra pagrindinis vidaus rinkos ramstis, ypač teikiant prekes ir paslaugas. Ten e, tinklams labai svarbu užtikrinti finansavimą iki 2030 metų ir iki 2050 metų dėl EFSI Kaip ir tikėtasi, rezultatai dar transporto politikai dar nėra tokie akivaizdus ir pakankami, tačiau EFSI privataus sektoriaus finansavimas dar nėra toks, kokio mes įsivaizdavome, kadangi Galbūt mm, pirmenybė yra teigiama kitiems projektams, kurie yra tvarūs, tačiau nebūtinai tiesiogiai susijęs su aplinkosauga. Todėl Connecting Europe mm, priemonė yra kiek skirtinga nuo FC tikslų. Kitas dalykas reikėtų turėti omenyje ir finansavimą geografiniu požiūriu. Vienas dalykas yra skaičiuoti pagal finansavimo procentą tenkantį vienam žmogui pagal BVP, tačiau kitas dalykas dalykai susiję su o, komisijos veikla. Pavyzdžiui, reikėtų uh, pažvelgti per pastaruosius mėnesius, kuriuose šalyse laikės, lankėsi komisijos pirmininkas. Todėl Europe Facility lėšų apkarpimas turėtų būti negalutinis siūlymas. Dominikas tą patį pasakė, kaip ir aš. Ir galiausias dalykas reikėtų palaukti vidurio laikotarpio peržiūros ir tiesiog reikėtų galvoti apie ilgesnę perspektyvą, ne e, iki 17-18 metų, bet reikėtų pagalvoti apie laikotarpį septyneriems ir daugiau metų. Vandekamp. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Priešingai negu Karim, aš manau, kad ponė Demonte parengė labai gerą nuomonę, trumpą, aiškę, konkrečią. Tačiau vis dėlto pakalbėsiu apie CEF ir FC. Transporto komitetas norėtų susigražinti CEF lėšas. To mes prašome jau ne pirmą kartą. Marinesku Piber kalbėjo apie tai, kad mums reikėtų susigražinti CEF lėšas. Tačiau tai, kad e, šitos lėšos bus paimtos iš EFSI, aš nežinau, ar tai bus e, naudinga mums, ar mes neprarasime lėšų. Tiesiog mes turėtume būti atidus, bet to šioje nuomonėje kalbama, kad EFSI net nešė tikėtinų rezultatų infrastruktūros plėtimo srityje. Aš manyčiau, kad dar per anksti laukti rezultatų. Ir ketvirtas punktas, paskutinis sakinys. ES vidaus laivyba turėtų būti atgaivinama. Taip yra teigiama šiame pranešime. Tarsi vidaus laivyba būtų žlugusi, tiesiog ją reikia plėtoti. Todėl manyčiau, kad pranešėja turėtų pakeisti šitą sakinį, pasakant, kad vidaus laivybą tiesiog ES reikėtų labiau plėtoti. E, Ačiū. Vakar lankiausi Bratislavoje kaip tik. Prieš 33 metus e, irgi lankiausi ten ir iš Ingolštato link Juodosios jūros kanoje plaukėme ten tada reikėjo kaip tik labai e, specifinį maršrutą pasirinkti ir, ir plaukti taip, kad neapvirstum. Dabar 80 procentų laivybos vykdoma Reine, tik tai Reino upėje, kitur gal trys laivai praplaukia per dieną. Tai ta laivyba, aišku, nėra visiškai mirusi, bet vis dėlto tiesiog reikia prisitaikyti prie dabartinių poreikių ir numatyti emisijų išlakų ribas maksimales. Tai gal ne visai tokį patį perimčiau pakeitimą, bet kažkiek modifikuota. Bet tokio amžiaus žmogus kaip jūs, tai jau gal net nebeturėtumėte ir lipti į kanoją. Bet jeigu būčiau toks, toks pats jaunuolis kaip jūs, tada irgi matyti jau būtų visai kitas reikalas. O kadangi toks nesu, tai tada ir su pakeitimais atitinkamai elgsimės. Toliau, ponia Kašmirčiak. Good afternoon. Ačiū pirmininkė, laba diena. Norėčiau padėkoti už paramą, kurią juntame pastaruosius kelis metus, ypač dėl transporto politikos ir šios ryties biudžeto. Uh, Noriu padėkoti pranešėjai poniai Demontė už parengtą nuomonės projektą, kurie atidžiai išanalizavimą. Norėčiau Jūs patikinti, kad komisijos patiktas biudžeto projekto pasiūlymas akcentuoja transporto politiką ir jos tikslą užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą bei ekonomikos stiprinimą transporto politikai skiriama 3,7 milijardai eurų, iš jų 86 procentai bus skirta Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai ir daugiau negu 200 milijonų eurų inovacijoms ir mokslinėms tyrimams. Dėl šiandien jūsų aptartų prioritetų išvardintų nuomonės projektų, projekte ypač RTEMS ir vande, vidaus vandens laivybos kelių norėčiau, jūs informuoti, kad laikantis 2014-2015 pateiktų pasiūlymų e, numatome finansuoti 80 projektų, kuriems skir bus skirta apie 200 milijardų eurų. Išreiškite susirūpinimą ir dėl EFSI. EFSI turi suvaidinti savo vaidmenį. Mano nuomonė, ta, ta programa pasiteisina patvirtinta 28 transporto srities projektai ir jau skirta 8,5 milijardo eurų ir bus sukurta 60 tūkstančių darbo vietų. Jei palyginsime 8,5 milijardo eurų paimtų iš EFSI ir ką būtų galima pasiekti pasitelkus 2,2 milijardus eurų iš e, infrastruktūros tiklų sujungimo priemonės, tai pamatysime, kad rezultatas yra 10 e, beveik milijardų eurų, tai yra tikrai gerai. Toliau bendrų įmonių klausimas. Komisija supranta tų agentūrų vaidmenį ir geležinkelių agentūrai skirtas finansavimas padidintas 30, mil, 30, yra 30 milijonų, lyginant su 26 milijonais praėjusiais metais ir ten pradės dirbti daugiau darbuotojų. Tas pats pasakytina ir apie jūrų saugumo agentūrą. Siūloma personalą padidinti iki 263 žmonių ir skirti 71 milijoną eurų, o tai būtų 40 procentų padidinimas lyginant su 2016-aisiais. Taip agentūra galės įgyveninti jai patikėtas užduotis, taip pat ir tas kurias jai patikėjo komisija pagal Europos pakrančio apsaugos tarnybos pasiūlymą. Pasiūlymas dėl Shift Rail taip pat atitinka visus tikslus e, personalą. Ten, tame projekte planuojame didinti 20, 20 procentų lyginant su 2016. Tai tiek apie biudžetą. Ir esu pasirengusi atsakyti kitus jūsų klausimus. Ir ačiū. Ačiū ir dabar dar kartą pranešėja Izabela de Monte. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visiems kolegoms padėkoti už svarbu indėlį į diskusiją. Aš esu be abejo pasirengusi jūsų pastebėjimus. Jūsų pastebėjimus atsižvelgti, suformuoluoti kompromisinius pakeitimų variantus dėl biudžeto paties keitimo ir dabar ta susi, tas susitaikymo elementas, apie kurį kalbėtas, sutaikymo tarpusavio elementas, koridorių numatymas, trūkstamų spragų, esamų spragų užverimas. Iš esmės visą tai pagerintų piliečių gyvenimo sąlygas. Nes pagerinus transporto kokybę, pagerėtų apskritai ir gyvenimo kokybė dėl mm, svertinių efektų siekimo pagal Junkerio planą. Tanty tinklų srity kaip tik infrastruktūra ir yra aktuali. Čia yra kalbama apie tas priemonės, kurias mažiausiai teršia. Ir aš juk ir rašiau nuomonės projekte, kad inovaciniai sprendimai čia turėtų daug ką lemti ir taip jam kalbėti apie alternatyvų kūrą dėl vidaus vandens kelių ir jis vykdomos laivybos irgi esu pasirengusi kalbėti ir tartis dar, nes tikrai reikia ją labiau paskatinti. Ačiū. Terminas teikti pakeitimus yra Liepos 27 diena, 12 valanda vėliausiai. Ir galim pereiti dabar prie kito darbo atvarkės punkto esu skystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija. Tai yra itre parengtas pranešimas, mes rengėme savo nuomonę to klausimu, Klaudija Montero de Gerra, pranešėja, ar nuomonės referentė, prašom. Sr. Prezident, karš kolegas, relativamente este parceiro. Gerbėjami kolegos, taigi mano parengta nuomonė. Joje norime pasakyti, kad ES turėtų diversifikuoti savo energijos išteklius, todėl reikalinga aiškesnė, skaidresnė, nediskriminuojanti rinka, rinkos gebėjimai turėtų būti gerinami, taip pat reikėtų stiprinti uostų, ypač regioninių uostų krovos galimybės. Kalbant apie aplinkosauginius aspektus, manyčiau, kad tai galėtų būti viena iš galimybių pagerinti e, e, oro kokybę sektoriuje, kuris yra labai svarbus. 93 pakeitimai buvo pateikti, aš pati 11 pateikiau jų. Taigi, tie mano 11 kompromisinių pakeitimų yra mūsų bendro kolektyvinio darbo rezultatas. Mes tiesiog sugebėjome parengti strateginę viziją energetikos sektoriuje sektoriuje, kuriame labai svarbus ir aplikosauginiai aspektai. Čia yra kalbama taip pat ir apie tinkamą, pakankamą finansavimą. Šioje nuomonėje, be to, dar kartą pabrėžiu, kad jūrų uostai yra labai svarbus įgyvenant strategiją, tai eksporto ir importo pagrindinės platformos, ypač apsirūpinant E, gamtinėmis dujomis. Todėl reikia plėtoti jūrų uostų infrastruktūrą, e, reikia gyvendinti mm, nacionalinius veiksmų planus, kurie turi būti pateikti iki šių metų gruodžio mėnesio. Labai svarbu optimizuoti e, saugojimo ir skirstimo gebėjimus. Labai svarbu užtikrinti galimybę naudotis ir alternatyviais energijos šaltiniams. O tai reiškia, kad mes turėtume tirti rinką, tiesti dujotiekius. Pavyzdžiui, Madeiros saloje yra numatytas atitinkamas projektas, dujotiekio projektas. Be to, reikėtų mm, užtikrinti dujų tiekimą į labiausiai nutolusius regionus, kad būtų susijęti visi ES regionai. Labai svarbu kurti ir laivybos terminalus, numatyti paskatas, kad laivai būtų į laivus įmontuojama atitinkama suskaitintų dujų pervežimo įranga. Viešojo interesų labui valstybės narės turėtų pagerinti prieigą prie dujų rinkos. Pavyzdžiui, taip vadinama rytinė ašis yra geras pavyzdys, kaip galima užtikrinti srautus tarp Iberijos pusėsalio ir Prancūzijos, pavyzdžiui. Gamtinės dujos, nafta gali padėti diversifikuoti Europos energetikos, energijos išteklių žemėlapį, todėl labai svarbu visoms šioms priemonėms matyti tinkamą finansavimą, labai svarbu pasinaudoti sukauptomis žiniomis Ir šioje nuomonėje yra siūloma aiškiau apibrėžti mūsų alternatyvios energijos strategiją. Pranešėja iš Portugalijos, ji šiandien ypatingai apsirengusi, todėl negalime nepa, nepasidžiaugti jūsų pirmomis, pirmosiomis laimėtomis Europos futbolo, laimėtų futbolo čempionatu, nors ir žaidė didžiai laiką be Ronaldo. Vasa wouldn't have done it. Kas jiems nebūtų pavykę kitaip. Iš tikrųjų sveikinimai. Revodalon is in no, oh, no, me, no. All right. Oui, euh, Teresa ne peut pas être présente et elle m'a demandé Kolega negalėjo atvykti, atsiprašė dėl to. Iš tikrųjų, vakar dienos varžybos buvo puikės ir sveikinimai Portugalijos ekipai. Turėjau tai pasakyti, nes palaikiau Prancūziją iki pat paskutinės minutės, bet iš tikrųjų Portugalai buvo stiprus. Dabar grįžtu prie to, ką norėjo pasakyti Teresa. Visų pirma, ji dėkoja Klaudijai už visą nuveiktą darbą ir už uh, pasiūlytą kompromisą. E, su tekste kalbama apie atsinaujinančius šaltinius ir apie būtinybę dekarbonizuoti mūsų ekonomiką. Tekste siūlomas geras, subalansuotas sprendimas, kaip užsitikrinti energijos šaltinius šaltinius ir, ir kad suskysintų gamtinių dujų šaltiniai išliktų tvarus. Atsižvelgta į mūsų frakcijos pasiūlytus komentarus, jie yra paskutinėme e, kompromise, tai yra e, akcentuoti suskysintų gamtinių dujų infrastruktūrą ir nepamiršti Europos poreikių, atspėdėti Europos tikruosius poreikius šioje srityje siekti kiek įmanoma veiksmingesnio terminalų ir, ir, ir egzistuojančios e, dujų, suskitintų dujų infrastruktūros išnaudojimo. Taip pat mūsų frakcija nori priminti komisijai apie pakartotinius parlamento raginimus dėl 2030-ųjų energetikos ateities tikslų. Ir kolegė dėkoja už galutinį pasiūlymo tekstą. Danke sehr, hier Jackie Foster. Dabar Jackie Foster. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Turiu keletą pastebėjimų. Dėl pagrindinio kompromiso visi tikrai sutarė dėl kelio priekin, reikia ieškoti alternatyvių energijos šaltinių. Mums jūrų sektorius yra ypač svarbus čia ir mes norime išnaudoti visas įmanomas švaresnio kūro uh, E, visus įmanoma švaresnio kūro šaltinius. Mums kyla šioks toks susirūpinimas dėl kai kurių kompromisų. Viename iš jų kalbama, dainama toliau nei numatyta alternatyvaus kūro direktyvoje. Man atrodo, kad reikia nepamiršti, kad jau tokia direktyva galioja. Ir jeigu nukrypsime į šoną, bandysime nukrypti į šoną, na, tai nebūtų gerai. Uh, man, turime tai apmastyti, neturėtume bandyti visko a, a, tiksliai labai numatyti. Todėl taip pat pripildymo, perpil, perpilimo punktai, kūro perpilimo punktai. Turime ne, suvokti, ka, ka, kad valstybėms narėms suteikta galimybė nustatyti, ka, ko, kokie alternatyvus kūro šaltiniai egzistuos tose šalise ir ir kokius reikalavimus jam, jam, jam patvirtins valstybė. Todėl siūlau pasirinkti kelią priekin, kur, kur, kurio varamąją jėga būtų rinka. Akcentuočiau tvarius aplinkosauginius sprendimus, tai kriterijus, bet vėl noriu priminti, kad sprendimus turi padėti pasirinkti rinką. Bendrais bruožais e, pasiūlymas tikrai neblogas, Manau, kad įtrė komiteto perspektyva tinkamai ats, ats, atspindėta ir manau, kad pasieksime sutarimu. Ačiū pranešėjai. Jis Jūzų Rados. Ačiū toliau kalbės Juozo Rados. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pagrindinio SGD strategijos tikslo reikia pasakyti, kad jis yra aiškus ir pasiekiamas dėl SGD taikymo transporto sektorija labai tikrai plačiai užsimota. Norima, kad kuo daugiau suskystintų gamtinių dujų būtų naudojama šiame sektoriuje, bet vis dėlto kyla klausimas, apie kokias dujas kalbame. Juk tai yra suskystintos dujos, gali būti visus pausos aukštos lėgių dujos, taip pat bio dujos. Reikia galvoti apie tai, kurios būtų naudojamos labiausiai ir ar jau yra konkurencingų sprendimų numatyta. Alde frakcija, bet kuriuo atveju pritartų siūlomiems pakeitimams. Bet reikėtų dar pagalvoti apie tai, ar tikrai realu tiek suskystintų gamtinių dujų naudoti, kiek čia yra numatyta. Ačiū toliau, pana Teilė. Well, thanks, Chair. Um, sorry, I was a little late. Ačiū pirmininkai, atsiprašau, kad vėluoju, bet pradėjote šio klausimo svarstymą anksčiau nei suplanuota. Kaip ten bebūtų, noriu padėkoti pranešėjai ir šešėlinėms pranešėjams už gerą bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Yra uh, tikrai gerų pasiūlymų šiame nuomonės projekte. Suskysintos e, gamtinės dujos, pavyzdžiui, neturėtų pakeisti atsinaujinančių energijos šaltinių. Uh, E, tos dujos turi būti gaminamos tvariai ir nešti į, į savo indėlį į, į tikslą dekarbonizuoti transporto sektorių. E, džiaugiuosi ir tuo, kad pažymima, jog e, šių dujų strategija turi atitikti bendrą Europos aplinkosaugos strategiją ir 21 valstybių, konfer... 21 valstybių konferencijos išvadas, atsižvelgti į energijos našumo poreikį ir platesnę iškasinio kūro atsisakymo strategiją iki 2050-ųjų. Nežiūrinti tai, reiktų pažymėti, kad ši nuomonė apie suskisintas gamtinės dujas kalba gana entuziastingai ir manoma, kad tai yra gyvybinga uh, E, alternatyva įprastinių dujų pakeitimui. Ir nors e, šiuose dujose yra e, azoto junginių, taip pat sieros junginių, iš esmės tai yra kita vertus iškastinio kūro šaltinis ir tai gali būti tik perinamojo laikotarpio priemonė. Mano nuomonė, tai reikėtų daug aiškiau akcentuoti. Taip pat reikėtų paminėti, kad e, dėl, kad infrastruktūros kaštai turi, ati, turi būti proporcingi naudai, kurią gali pasiūlyti suskystintos gamtinės dujos transporto sektoriuje. Nuomonės projekte kompromisinių pasiūlymų dauguma siekia atitikti komisijos e, pasiūlymus ir paraginti valstybės narės daugiau investuoti į šių dujų infrastruktūros e, kūrimą. Man tai kelia susirūpinimą. Gamtinės dujos neužtikrins transporto sektoriaus dekarbonizavimo, kurio reikia, kad pasiektume ES klimato kaitos tikslus iki 2050-ųjų. E, šių dujų nauda yra ribota ir, ir yra pavojus, kad daugiau investuodami į, į suskystintas gamtinės dujas atimsime išteklius iš tikrai uh, mažai anglimi taršių alternatyvių šaltinių ir įstriksime su šiomis investicijomis. Turime laikytis technologinio neutralumo principo, kuris beje visiškai dingo uh, Taip pat turime e, nagrinėti tvaresnės alternatyvių šaltinių iniciatyvas, taip pat sie, nepamiršti ir tvaraus elektrifikavimo tikslo. Dar vienas svarbus dalykas - metano kiekis, kuris susijęs su skalūno dujų gavyba. Ir, ir, ir, ir yra galimybė, kad būtent tokiu būdu tos dujos bus išgaunamos ateityje. Dar kartą dėkoju pranešėjui ir pirmininkui. Danke sehr. Der nächste ist Dieter Lebrecht Koch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Claudia für die hervorragende. Ačiū sako ponas Kocha, ačiū Klaudijai už puikius pasiūlymus ir jie tikrai atspindi taip pat ir mano nuomonę turiu pasakyti. Tai tik į kelis dalykus atkreipsiu dėmesį. Kalbant apie bet kokios rūšės kūrą, reikia galvoti apie nediskriminuojamą pobūdžio infrastruktūrą. Vidaus vandens kelių uostams čia tenka tikrai labai svarbus vaidmuo nes galima čia perkelti krovinių gabenimą iš e, kelių, kur sunkvežimiais gabenami kroviniai ir kur kyla labai daug išlakų. Iš tikrųjų, dar yra alternatyva ir geležinkelis. Taigi galima mm, suskystintas gamtinės dujas pritaikyti kaip tvarų kūrą. E, ir, ir tiesiog išsemti visą šio kūro potencialą, išnaudojant tuo pačiu metu būtent dar ir geležinkelius. Taigi labai sveikinu Klaudiją už parengtą tekstą, labai geras darbas. Toliau, ponia Izabelė Demonte. Aš noriu irgi mm, poniai pranešėjai padėkoti ir taip pat pasveikinti dėl vakarykščių futbolo varžybų. Man atrodo svarbu, kad patvirtintumėm šį nuomonės projektą, nes eina kalba apie atsinaujinančius išteklius ar atsinaujinančius kūro išteklius. Aišku, vykdant refit vadinamą įvertinimą, vertinant laivų modernizavimo klausimus. Neužtektinai dar skirta dėmesio būtent energetikos ištekliams ir šiam aspektui. Ir tas svarbu ne tiek, ne vien tik tai kalbant apie uostus, bet ir apie, pažiūrėjau, tiekimą į vairias degalines kūro papildymo vietas, galbūt net ir vilkikai galės e, anksčiau ir vėliau būti varomi gamtinėmis dujomis. Jau esame matę pavyzdžių, kai investicijų užtektinai, tačiau nėra pasirengta tiek, kad jau iš tiesų būtų galima užpildyti atitinkamą rinkos dalį. Ir taip pat mums atrodo svarbus aštuntas pakeitimas žemės ūkis tikrai pasistumėjo į priekį. 48 pakeitimas. Čia norėtųsi tarp valstybinio optimizavimo nenumatant naujų klasifikacijų, klasifikacinių sistemų. Ačiū toliau, ponė Gezinė Maisne. Žinau, kad turime nedaug laiko ir žvelgiu į pranešėją ir iš kartai sakau, kad manau puikus tekstas. Dar reikia pasakyti, kad ir ITRE, ir ENVI komitetai, ir mūsų komitetas štai nagrinėja šiandien po pietą tą pačią temą. Ir Elen irgi sakė, kad e, čia nėra panacėja, bet vis dėlto jau žingsnis pirmin jeigu kalbama apie investicijų mažinimą, apie emisijų mažinimą. E, šiaurės ir, ir Baltijos jūroje jau nemažai laivų yra varomi būtent e, suskystintomis gamtinėmis dujomis ir tai dėl to išlakų yra mažiau. Aišku, galima ir geležinkelius e, pritaikyti intensyviau ir ir vandens kelius, taip pat net ir net ir vilkikams. Tai galėtų būti kūro alternatyva, bet ir mm, jeigu kalbėsim apie elektros energiją, vėlgi reikia galvoti apie tai, kaip ji buvo pagaminta. Uh, Pavyzdžiui, offshore energetika Vokietijoje nėra labai plėtojama toliau, kadangi nėra galimybių būdų papildomai generuojama elektros energija perduoti kur nors kitur ir parduoti. Tai vėlgi kyla daug naujų klausimų. Ir aišku, jau Žorados jau sakė, gerai, jeigu yra kalbama apie tvarę energiją, ta prasme, kad e, iš esmės iš atliekų yra mm, išgaunamas, pavyzdžiui, biokūras, bi, biodujos. Ir, ir visiškai teisinga, kad mes galvojame apie tokias e, inovacijas, tačiau tai, tai neturėtų būti vienintelis kelias. Euh, Šį kartą kalbėsiu savo vardu. Alternatyvių e, kūro šaltinių pramonės plėtojimas svarbus. Galime kalbėti ir apie alternatyvą dujoms, kad pasiektume tikslą šioje srityje, e, e, e, transporto sektoriuje. Todėl reikia patvirtinti gamtinių dujų strategiją. Man atrodo, kad reikėtų kalbėti ir apie biodujas ir kitus tvarius energijos šaltinius, tai yra tikrieji alternatyvus ateities šaltiniai. Taip pat reikia aiškiai akcentuoti e, e, grėsmę susijusią su tokiu išteklių plėtote ir parengti konkrečias teisės rekomendacijas te, dėl suskystintų gamtinių dujų taip pat kalbėti apie šių, šio kūro vaidmenį transporto sektoriuje 2030-ųjų ir e, transporto sektoriaus dekarbonizavimą. Būtų svarbu įtraukti ir nuorodą į galimybę e, pasiūlyti tokius išteklius, kurie būtų ypač priimtini vartotojams. Ir mes lauksime kompromisų šiuo klausimu. Ačiū. Pabaigai paprašiau žodžio. Žinoma, Esner, tu teisi, kad suskysintojus dujos negali būti vienintelė alternatyva. Mums reikia kitų alternatyvų. Tačiau šiuo atveju nereikia jokios papildomos infrastruktūros. Ir jeigu tie e, šitas suskysnas dujas gabenantis laivai nenaudoja e, mazuto. Žinoma, jeigu palygintume dizelinių kūrą ir e, kitas taršias kūro rūšis, kaip mazutą, tai dizelis būtų tiesiog be priekaištų. Žinoma, pirmiausia, mes turime galvoti apie tai, kad mums reikėtų kažkaip tai perdirbti šitą e, kenksmingą kūrą. Pirmiausia, reikia uždrausti reikia tai, kas yra pavojinga, to nepadarysime per vieną naktį, tačiau Europoje jau mes daug ko esame pasiekę, pasaulio mastu dar nepakankamai padaryta, Tačiau vis dėlto emisijos yra mažinamos ir, žinoma, reikėtų toliau tęsėti šį darbą, įsigilinant į kitas alternatyvas. Antonijo Trikas iš komisijos MUF direktorato. Ačiū. Gerai. Ačiū pranešėjai Montero, Montero Darjer už kompromisinius pasiūlymus. Komisija pritarė šių pakeitimų turiniui ir mes pritarėme iš esmės daugumai jūsų pasisakymų, kuriuos išsakė parlamento nariai. Kalbant apie suskysintų natūralių dujų e, e, saugojimą ir jų pervežimą jūrų kelius, tai mes turėtume tikrai pritarti, kad čia turime daug praneš, pranašumų naudodami sukistintas dujas, mažintami e, taršą, kadangi čia susidėmė su biometanu, o ne su sintetinėmis dujomis, kurios yra išskiriamos, kai yra gaminamos įprastinės dujos kūrui. Taigi čia mes sutaupome e, emisijų ir dar svarbiau tai daryti jūrų sektorėje, kadangi jisai tiesiog 75 procentus taršos užma. Komisija taip pat skatina kurti suskysintų dujų terminalus ir Monteiro teisingai sako, kad valstybės narės turi pateikti nacionalinės politikos e, programas iki šių metų lakočio mėnesio, o mes parengsime inter... tarpusavio sąveikos užtikrinimo programą, taip pat mes numatysime atitinkamą dokumentaciją, kuri labai svarbi vykdyti mokymus, Be to, ES yra numatusi atitinkamą programą, ir kuri padės susiekti ir jūrinį, ir geležinkelių transportą. O dabar pranešėja Europos čempionė gauna žodį. žodį. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už jūsų sveikinimus. sveikinimus e, tapus Europos futbolo čempionais. Aš pati ne, ne, nežaidžiau, tačiau, žinoma, prisidėjau savo emocijomis prie šios pergalės. Dėkoju kolegoms už jūsų pastabas susijusias su mano pranešimu. Į jas pagal galimybės atsižvelgsiu. Pirmiausia, reikėtų nepamiršti, kad kiekviena nuomonė turi būti paremanta, paremta konsensusu ir kad joje atsispindėtų strategija leidžianti diversifikuoti energijos šaltinius. Taigi dar kartą dėkoju visiems kalbėjusiems, dėkoju už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais ir taip pat norėčiau padėkoti už paramą sekretoriatui. Ačiū. Balsuojama bus rugsėjo pirmąją dieną ketvirtadienį. Kitas darbo atvarkės klausimas - techniniai reikalavimai vidaus laivybai. Ivo Belet, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, Michael. Nereikia aiškinti, apie ką tai. Laiko turime nedaug, todėl kalbėsiu trumpai. Devintajame punkte, aiškinamajame referendume viskas yra paaiškinta, ten yra pateikiama mūsų veiklos e, santrauka ypač e, siekiant harmonizuoti techninius standartus vandens e, transporto srityje. Prieš dviejus metus buvo parengtas pranešimas kuri buvo tikėtasi patvirtinti pirmojų svarstymų, po to jau pradėjome tiesiog kautis su taryba. Švelniau tariant, tai buvo pakankamai įtempti bendradarbiavimo santykiai ir dabar mes siekiame visus tenkinančio rezultato. Luksemburgams, Niderlandams pirmininkaujant mes bendradarbiavome su pirmininkaujančios valstybėmis, O dabar mes norėjome padėkoti Niderlandams už tikrai sėkmingą darybų raundą. Svarbiausias aspektas tai deleguotų teisės aktų klausimas. Jūs žinote, kad šita tema tapo tiesiog lakmuso papirėliu, papirėliu siekiant tarp institucinio susitarimo, kadangi mes turėjome su taryba ir komisija ir būtent tai buvo svarbiausias aspektas. Prieš vienerius metus taryba pasiūlė parlamentui tiesiog dinamišką nuotrauką įtraukti į įtrauką dėl techninių standartų. Parlamentas sutiko su tuo pasiūlymu, ir, bet vis dėlto tai e, galėjo reikšti, kad parlamentas norėjo išsaugoti savo sverto vaidmenį ateityje. Taryba siūlė, siūlė, siūlė atitinkamą e, saugiklį, saugiklio nuostatą. Tačiau mes baiminamės, kad navigacijos sauga dėl to galėtų nukentėti, tačiau problema buvo ta, kad parlamentas tuomet negalėtų tiesiog e, pasiūlyti pasinaudoti šitą saugiklio nuostatą ir todėl nebuvo susitarta dėl šio pasiūlymo taipogi. Todėl mes dėrėmės dėl kitos pozicijos ir galiausiai susitarėme dėl sprendimo kad bus priimamas deleguotas teisės aktas. Taigi aš esu įsitikęs, nes kad trilogo rezultatas yra tenkinantis, sesni standartai bus įdėkti ir kiti standartų pakeitimai bus įmanomi tik priimant deleguotus teisės aktus, įtraukiant visą pimtimi parlamentą. Taigi mes susitarėme dėl trijų klausimų. Pirmiausia, galime užtikrinti, kad harmonizuoti standartai. O šio teisės akto pakeitimo tikslas ir buvo harmonizuoti standartus, taip pat taikyti ir vidaus laivybos srityje visose valstybėse narėse. Be to, antra, nebus padidinta administracinė našta, dėl to sektoriaus atstovai ir labiausiai baiminosi, baiminosi papildomos biurokratijos, todėl šitas kompromisas pasiūlymas neuždės papildomos naštos. Ir trečias e, pasiekimas tai yra saugiklis, kuris padės išsaugoti ES parlamento e, įgaliojimus. Todėl aš siūlyčiau pritarti tarybos pirmojo svarstymo rezultatui ir tiesiog pritarti rekomendacijoms dėl antrojo svarstymo. Michael, norėčiau padėkoti tau, kadangi tavo vaidmuo buvo lemtingas diskusijų metu. Taip pat norėčiau padėkoti koordinatoriams, šešėlinėms pranešėjams. Taip pat norėčiau padėkoti TRAN sekretoriatui Dominikai back before. Dominik, thanks for... Dominikai, dėkoju už puikų darbą su teisės ir taip pat teisės skyriui norėčiau padėkoti, taip pat politinių frakcijų patarėjams, komisijai ir, žinoma, Niderlandams kaip Ramikačių valstybė. Dėkoju. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti tau kaip pranešėjai, be tavęs nieko nebūtume pasiekę. Žinoma, dirbome visi kartu, iš vien, bedadarbiavimas buvo puikus ir žinoma, mes pasiekėme, kad išsikovojame deleguotus teisės aktus. Nebuvo numatyta diskusija, tačiau kas nors norėtų būtinai pasisakyti, tiesiog netidėliojant, tuomet suteikiu žodį Taylor. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą, rengiant šitą pranešimą, už jo pastangas dėl saugiklio, išsaugojant parlamento kaip bendra teisėkuros institucijos įgaliojimus. Mes tiesiog laimingi tuo, ką pasiekėme ir tiesiog nenumatėme jokių pakeitimų. Ir žinoma, Gezinė nesusilaikys, turi ką nors pasakyti. Aš tiesiog norėčiau pritarti kolegai Iš tikrųjų buvo sunku, nelengva ir labai svarbu buvo apginti mūsų teisės. Tai mums puikiai pavyko, mes laikėmės iš vien, tiesiog parodėme diplomatinę išmonę ir žinoma dėkojimą už pagalbą Niderlandams. Taigi viskas buvo puiku, labai gerai, kad viskas tai pavyko. Taigi puiku, visi džiaugiamės, džiugavam, džiugojame. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį štai ką. Pakeitimus galite tenkti teikti iki Liepos 14 istorinės datos 12 valandos. Tačiau vis dėlto pakeitimų data yra labai formali, kadangi trilogo rezultatas buvo patvirtintas balandžio 7-ąją. Teoriškai galite teikti antrajam skaitimui pakeitimus, tačiau kompromisas sužlugs, jeigu parlamento bent vienas pakeitimas bus priimtas. Taigi pakeitimus galite teikti, tačiau suvokite jų patenkinimo pasiekmes. Taigi taryba taip pat žino, kaip mes balsavome. Taigi turėkite tai omenyje. Žinoma, kiekvienas turi teisę teikti pakeitimus, tačiau tikimės, kad jų nebus. Taigi, E, rinkos prieigos užtikrinimas e, jūrų uostams. Fleckensteino nėra, o vis dėlto jis yra, aš nepastebėjau. Taigi, žodis jums. Ja, dank. Ich will nur... Ačiū. Aš tik trumpai paminėsiu keletą dalykų. Po keturių darybų raundų Birželio 27 dieną pasiekėm sutarimas su pirmininkavusią pirmininkavusiais tuomet Niderlandais ir parlamentui. Rezultatas, manau, turėtų būti visai priimtinas. Visko negali gauti, ko tikiesi, bet e, pavyko išplėšti visai nemažai. EKR, EPP, ALDE, GUE frakcijos dėl žalių jų negaliu pasakyti tiksliai, kokia situacija jų frak frakcijoje, bet, bet visgi man atrodo, kad jau sušvelninta pozicija palyginti su pirminė. Jau vien pavadinimą pavyko pakeisti, eina kalba apie uostų organiz, darbo organizavimą, tai, kad buvo svarbu darbuotojams įtraukėme kad streikai nebūtų siejami su ypatingomis priemonėmis, išskirtinėmis priemonėmis, kad turi būti tam tikrais atvejais privaloma tvarka direktyva taikoma. Čia gal tik vos daugiau pasiekėm, bet vis tiek daugiau negu pirminiam variante. Ir, ir toliau išlieka straipsnis apie mokymą visoms sferoms Iš trečios skyriaus kai kas išbraukta buvo ir dar dėl e, nacionalinių vėliavų tam tikriems laivams prancūzai, nu, naudojami prancūzai norėjo užtikrinti, kad, kad nebūtų kenkiama uostų veiklai tam tikrais atvejais ir man atrodo, kad e, kompromisas pasirinktas priimtinas tiek mums, tiek, tiek Prancūzijai. Negalima, aišku, laikytis įsikibus tos nacionalinės vėliavos, kai yra vidaus rinka sukurta veikianti. Bet visgi, aišku, reikia atsižvelgti į socialinės sistemos mm, niuansus ir galiojančią tvarką. Dėl ko esam nelabai patenkinti, tai dėl to, kas numatyta uostų autonomijos klausimų. Čia, pavyzdžiui, ypatingai Ispanijos vyriausybė keblumų išvelgė, nori centralizuotai Madride nustatyti rinkliavas uostų savo. Tai, mano manimu, pritarėm ne visai geram kompromisui, kuris būtent tai ir leis daryti ir toliau taip elgtis. Uh, Prancūzijos, Italijos vyriausybės regis pritarė taip pat tokiai tvarkai. Po per vasaros atostogas dar reikės e, kai kurių redakcinio pobūdžio pakeitimų, lingvistinio pobūdžio pakeitimų padaryti. Ir tada liks vienas dalykas dar iki balsavimo. Nenorim balsuoti nesulaukę konkurencingumo generalinio direktorato siūlymų tam tikrais klausimais arba balsavimo rezultatų. Esame kreipęsi kartu su Niderlandų transporto reikalų ministre į konkuren už konkurencingumą atsakingą komisijos narę. Norime ten kai ką patikslinti tekste. Nors visiškai aišku, kad nesam komisijos uh, darybiniai partneriai. Kita vertus, negalima vieną iš vienos pusės kažką nuspręsti, paskui komisijai leisti visą tai sužlugdyti. Taigi, man atrodo, vis tiek einam teisingų kelių. Ačiū. Dėkoju. Ačiū tada dar kartą pranešėjai ir visiems, kurie prisidėjote prie šių darbų. Procedūra vyksta, yra užkurta. Tai šios dienos darbus baigėme, toliau bus koordinatorių uždaras posėdis, nebent Gezinė dar nori pasisakyti. Kadangi žlugo ankstesni du uostams skirti dokumentų paketai. Reikia pasakyti, kad Knutas Fleckensteinas tikrai teisus. Ne šimtų procentų pasiekėm, ką norėjom, bet vis dėlto daug. Ir labai gerai jis būtent pasidarbavo ir mums puikiai atstovavo. Ir be kita, ko buvo pasirengęs kompromisams, tas irgi nemažiau svarbu. Čia yra, aišku, yra ir tam tikri finansiniai e, aspektai ir kiti dalykai. Uostai skiriasi be galo tarpusavį, bet reikia pripažinti, anksčiau nepavykdavo to pasiekti, dabar pranešėjas tikrai puikiai pasidarbavo. Ačiū irgi už šios žodžius. Mm, galima, aišku, ir paploti tiesiog. Tai irgi labai gražu visada iš mm, auditorijos